After Gesine is here, we can start, I think. Po to, kai atvyks Gezinė, galėsim ir pradėti. Šešėlinių pranešėjų susitikimas įvyko ir žinau, kad tai svarbu, nes jūs kalbėt apie dviračius. Labai ačiū. Čia antra gimtadienio davana iš jūsų šiandien. Kągi, tuomet Tad pradėkime. Ir pirmiausia, norėčiau e, informuoti, tiksliau, jau patikėme informaciją dėl pranešimų, dėl sprendimų, kuriuos prinešė koordinatoriai ir jeigu prieštaravimų nebus, tai jie bus patvirtinti. O dabar galime jau pereiti prie tyrimo biodegalų poveikis transportui ir aplinkai pristatymo. Ir suteiksiu žodį Lizai Morelė ir Džiovanė Disenti. Jie yra atsakingi už šį tyrimą jungtinėme tyrimų centre. Ir jie pristatys šį tyrimą kuris buvo užsakytas prieš trejus metus transporto komiteto uh, užsakymų šis tyrimas buvo atliktas ir dabar suteiksiu žodį mūsų svečiams. Prašom. Ačiū, ponas Kremerį. Labą dieną visiems. Prieš leidžiantis į mokslinės detalės, Norėčiau pirmiausia labai trumpai pristatyti tyrimą. Kaip matote iš pavadinimo, studija skirta biodegalų poveikiui, kurį jis gali turėti įvairioms transporto rušims. Buvo svarbu surinkti visus duomenis ir analizuoti juos jungtinėme tyrimų centre ir palyginti mūsų rezultatus su kitais šaltiniais, kad nustatytume tą poveikį, kurį um, biokūras gali padaryti įvairiems ekonomikos sektoriams. Tai tokie buvo tyrimo tikslai. Ir dar kartą norėčiau prisistatyti. Aš esu Energijos ir transporto instituto direktorius ir ponė Morelė šalia manęs. Ji yra uh, E, mokslinė darbuotoja atsakinga už šį tyrimą. Kągi, pradėsiu. Jungtinis e, tyrimų centras yra vienintelė institucija, kuri gali atlikti tokius tyrimus. E, Europos komisijoje ir todėl mes teikiame mokslinį įnašą uh, ES e, politiniams sprendimams. Taigi tai yra svarbus šiuo požiūriu tyrimas ir todėl mes sustelkėme į pagrindinės e, temas, kurios yra svarbiausios politinių požiūrių Europos e, parlamentui ir komisijos generaliniams direktoratams ir tarybai. Mūsų institute daugiausiai dėmesio skiriame energetikai ir transportui. Ir kaip matote šioje skaidrėje, tai institutas, kurio veiklos rytis labai plati. Ir mes turime nemažai patirties dirbdami su biodegalais. Anksčiau jau esame atlikę keletą tyrimų. E, well to Wheels tyrimas anksčiau buvo atliktas, e, kurio tikslas buvo nustatyti šiltnamio e, poveikį sukeliančių dujų poveikį ir biokūro poveikį. Ir mes taikėme uh, E, metodologija, kuria atsižvelgiama į emisijų lygį e, visoje grandinėje nuo iškasimo, išgavimo iki um, pavertimo kūrų. Taigi e, vienas iš tokių tyrimų, kurį atliko mūsų institutas, bendradarbiaudamas su pramonės atstovais, naftos kompanijomis ir automobilių gamintojais. Taip pat mes turime patirties nustatydami vertės biokūrui, tos vertės, kurios panaudotos ES direktyvose, taip pat nustatėme biomasės verte, vertės, biomasės vartojamos elektros energijos gamyboje. Mes analizavome skirtingas vertės biokūrui, biolipidams ir panašiai. Ir mes e, taip pat e, dalyvavome kitose iniciatyvose, mes teikiame nepriklausomis e, duomenis į LUK iniciatyvoje. Mes pastelkėme savo žinias, parengėme savo programas, kurių tikslas buvo nustatyti, kokie elementai yra svarbus į LUK diskusijose. Taigi, taip pat kai kalbame apie anglies rinką, mes taip pat čia turime nemažai patirties. Taigi mūsų žinios tikrai yra labai išsamios e, ir jos gali būti panaudotos, kalbant apie tą jautrų klausimą susijusiu su biodegalų naudojimu. Taigi dabar pasakysiu, kam yra skirtas šis tyrimas biodegalų poveikio. Pirmiausia, mes pasirašėme kontraktą 2012 gruodį su Europos parlamentu ir mes pateikėme savo darbo rezultatus. Po metų buvo tyrimas jau atliktas. 2014 balandį pristatėme šio tyrimo rezultatus, taigi šioje salėje jau prieš metus maždaug mes pristatėme e, tos rezultatus ir gavome parlamento pastabas e, ir komentarus visus ir dabar jau tyrimas visiškai baigtas. Ir pergime dabar prie mokslinės dalies. Tik priminsiu dar kartą, kokie buvo pagrindiniai tyrimo tikslai. Kaip jau sakiau, mes norėjome nagrinėti, kokį poveikį daro biodegalai. Tai reiškia, kokie, koks poveikis mm, šaltinių saugumui ir apsirūpinimo užtikrinimui. Ir koks yra tikrasis poveikis užimtumui, ar biodegalai padeda kurti darbo vietas. Taigi ar ekonomikai daromas teigiamas ar neigiamas poveikis, kas yra šiuo metu itin svarbu. Ir kokie yra, koks yra tikrasis poveikis žemės ūkio kultūroms, ar tas poveikis mažas ir vidutinis ar didelis, ir koks poveikis daromas žemės naudojimui, kaip biodegalų politika veikia žemės žemės ūkio paskirties, žemės naudojimui ir ne žemės ūkio paskirtie žemės naudojimai. Toliau nagrinėjome, kaip degalai padeda sumažinti e, šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas ir galiausiai technologijos klausimai. Tai yra, kaip skirtingi biodegalų tipai, o biodegalai skiriasi, taigi kaip biodegalų technologija gali keistis, kaip vyks perimas nuo pirmosios kartos prie antrosios kartos biodegalų, kokios yra technologinės kliūtis, kokie yra, kokios yra mokslinės ar ekonominės kliūtis ir kaip užtikrinti, kad biodegalų politika e, par, e, apimtų veiksmingą planą, kuris leistų sukurti antros kartos biodegalų e, tipą. Taigi Dabar aš suteiksiu žodį poniai Morelį, kuri iš eilės visus mano minėtus aspektus aptars. Ačiū, laba diena visiems. Aš pasistengsiu trumpai pristatyti pagrindinės šio tyrimo išvadas. Ir tikiuosi, kad vėliau turėsime laiko diskusijai. Taigi, pirmasis elementas, apie kurį norėčiau kalbėti, tai pono Desantį jau minėtas apsirūpinimo kūrų klausimas. Tai yra nuo 2009 vienas iš prioritetų. Svarbu galvoti iš tikrųjų apie mm, degalų įvairinimą ir remintis mūsų skaičiavimais, mm, remintis USDA mm, vertėmis ir Europos kūro tiekėjų asociacijos pateiktais duomenimis 5,1 procentas viso kūro buvo pakeistas biodegalais 2001, bet tai ko gero yra optimistinis vertinimas, nes anot Eurostato tik 4,8 procento kūro buvo pakeista e, biodegalais, bet vis tiek tai yra nemažai. E, kalbant apie e, litrus, 2020-aisiais biodegalai padės sutaupyti apie 10 milijardų litrų benzino ir 20 milijardų litrų e, dizelino. Antras klausimas - poveikis užimtumui. Biodegalai gali turėti teigiamą arba neigiamą poveikį ekonomikai. Apskritai vietos ekonomikai poveikis dažniausiai teigiamas, ypač kaimo vietovėse. Tačiau mes turime mm, galvoti ir apie neigiamą poveikį, e, ypač dėl didėjančio apmokestinimo ir dėl didesnių biodegalų gamybos kaštų. E, tiesioginės, e, tiesiog, tiesiogiai sukurtų darbo vietų Analizė rodo, kad 2011 buvo sukurta 120 tūkstančių naujų darbo vietų. Tačiau viena, vienas iš mūsų atliktų tyrimų taip pat rodo, kad šis teigiamas poveikis atsveriamas darbo vietų netikimų kitose e, srityse, kitose sektoriuose. Taigi tas poveikis teigiamas šiek tiek sumažėja dėl to. Toliau poveikis ekonomikai. Mes manome, kad iš tikrųjų e, biodegalų kaina biodegalų įvedimo kaina Europoje mm, kainavo nuo 7 iki 8,4 milijardų eurų 2011-aisiais. Tai yra 14 ar 17 eurų asmeniui. Taip yra dėl to, kad biodegalų gamyba yra brangesnė nei dizelino ar tradicinio mm, benzino, tačiau parduodamas jis tokia, už tokią pat kainą. Taigi yra dėl to tam tikrą padidėjusi kainą. Ir iš tikrųjų biodegalai, jų gamyba tiesiog kainuoja brangiau. Toliau poveikis žemės ūkiui. Bio dizelis e, pakeitė dažovių aliejaus e, paklausą Europoje. Ta paklausa padidėjo ir padidėjusią paklausą daugiausia paten, padėjo patenkinti importuotas palmių aliejus iš Indonezijos. Ir tai turi poveikį CO2 emisijoms, dėl to, kad mm, palmių aliejaus auginimas daro mm, poveikį ir sudaro apie 15 procentų e, šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų dalį. Reikia pasakyti taip pat, kad e, nedaug palmių aliejus naudojama biodegalams. Daugiausia jo naudojama maistui. Tačiau mm, jis yra naudojamas, kad būtų patenkinta padidėjusi biodegalų paklausa ir e, palmių aliejus dažniausiai pakeičia rapsių aliejų, kuris yra naudojamas e, biodegalų gamybai Europoje. Na ir kadangi padidėjo augalų, tam tikrų kultūrų e, paklausa, tai pasikeitė ir kaina. Ir čia e, grafike matote, kaip keitėsi degalų kaina ir kaip keitėsi biodegalams naudojimų kultūrų kaina. Po 2000 iki 2005 ryšio tarp degalų ir žemės ūkio kultūrų kainos nebuvo, bet po 2005 šios kainos yra susijusios ir kainos kyla. Taigi e, taip atsitiko dėl to, kad e, biodegalai pradėti naudoti rinkoje. Toliau etanolis. Etanolio atveju sunkiau atlikti vertinimą, todėl kad e, grūdinės daržovės ir cukraus rinka yra didesnė nei daržovių aliejaus rinka. E, ir etanolio gamyba pati yra mažesnė nei biodizelio. Taigi sunkiau ir nustatyti e, ryšį tarp etanolio gamybos ir tam tikrų kultūrų auginimo. Tačiau e, kainų prasme matome tas pačias tendencijas kaip ir biokūro, biodizelio atveju. E, matome, kad kukurūzų kaina tapo tiesiogiai priklausoma nuo kūro kainos ir po 2005 šios kainos pradėjo aukti, jau po to, kai etanolis buvo pradėtas naudoti. Toliau poveikis žemės ūkio, žemės naudojimui. Apskaičiuota, kad apie 5,7 milijonai hektarų žemės buvo panaudoti e, užauginti kultūros naudojamoms ES biokūrui 2010-aisiais biokūro dalis visame kūro kiekyje ES buvo tik 4,27 procento. Taigi matome, koks yra ploto ir kūro proporcija, kokia yra proporcija, koks yra santykis. E, na ir tai reiškia, kad pasikeitė ir žemės ūkio naudojimas, taip vadinamas įluk. Dabar emisijos įluk srityje nėra apskaičiuotos kol kas ES, bet moksliniai tyrimai rodo, kad įluk emisijos nėra aiškiai apskaičiuotos, tačiau jos gali, turi, mm, dar, gali padaryti poveikį, kalbant apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų arba šias sumažinimą. E, tam, kad būtų galima įvertinti mm, šias emisijas, mums reikalingas tinkamas ekonominis modelis, kuris leistų e, prognozuoti ir padėtį ateityje. Komisijoje mes nusprendėme pasitelkti tarptautinį maisto ir žemės ūkio tyrimų institutą ir čia lentelėje matote e, duomenis e, dėl to, kaip pasikeitė žemės ūkio naudojimas, e, kalbant apie cukraus, kitų ir aliejų naudojimų kultūrų auginimo. Ir e, iš tikrųjų galime konstatuoti, kad e, CO2 emisijos padidėjo dėl pasikeitusio žemės ūkio naudojimo ir taip yra dėl to, e, kokioje dirboje yra auginamos šios kultūros. Yra ir kitų tyrimų, kurios, kurios vadovaujasi skirtingais ekonomikos modeliais ir mes patys neseniai paskelbėme keletą ataskaitų, kuriuose yra pateikiami istoriniai duomenys, bet tose ataskaitose taip pat e, maždaug tokios pat išvados kaip ir šio ekonominio modelio atveju. Mm, toliau mm, šias emisijų mm, sumažinimas. Biokūras ES padeda sumažinti šias emisijas tik jeigu e, neatsižvelgiama į tas emisijas, kurios kyla dėl pasikeitusio žemės uh, naudojimo, pasikeitusio žemės paskirties. Na ir čia matote, kaip e, biokūras padeda sumažinti e, šias šviesiai, šviesiai spalva yra pavaizduotos tiesioginės emisijos ir tamsės spalva pažymėtos e, emisijos dėl pasikeitusio žemės naudojimo ar įlūk. E ir toliau potencialas e, dar labiau sumažinti šias e, emisijas. Įmanoma sumažinti šias emisijas naudojant šalutinius produktus biokūro gamyboje. Ir taip pat e, galima pakeisti dirbą, kurioje naudojamos kultūros, pavyzdžiui, palmių aliejus gamybai. Ir įlūk e, emisijos taip pat gali būti sumažintos, e, jeigu biokūras e, būtų gaminamas pasitelkiant tą žemę, kurioje nėra auginamos naudingos kultūros ir panašiai. Toliau CO2 sumažinimo sąnaudos. Joms apskaičiuoti taip pat remiamės konkrečių matematinių modelių ir e, iš tikrųjų brangu iš tikrųjų mažinti CO2 emisijas pasitelkiant biokūrą. Biodizelino atveju e, tos tamsės spalva pažymėtos e, rodiklės matome, kad gali kilti į viršų be galo. Tai reiškia, kad kaina yra tikrai didelė. Na ir galiausiai um, porą žodžių apie naujos kartos biodegalus. Tai yra aktualus šiuo metu klausimas, nes potencialiai biodegalai iš tikrųjų gali būti palankus aplinkai, nekonkuruoti su maisto auginimu ir taip toliau. Antros kartos biokūras gali padėti taip pat sumažinti reikšmingiau šias dujų emisijas. Konkrečiai tas emisijas, kurios e, kyla iš biokūro gamybos ir, jeigu vadovaujamasi teisės aktuose numatyta atitinkama uh, metodologija. Čia taip pat matote mm, grafiką, kur e, matote, kaip e, atrodo iškastinio kūro ir biokūro emisijos. Bet iš tikrųjų mes turime atsargiai vertinti biodegalų, antros kartos biodegalų poveikį. Pavyzdžiui, ir įlūk e, svarstant buvo aptartas ir galimas netiesioginis poveikis, e, kurį gali padaryti antros kartos biodegalai. Ir šiuo atveju taip pat mes, galime, mes turime įvertinti tą netiesioginį poveikį. Turime galvoti apie konkurenciją su kitais sektoriais ir Turime galvoti apie tai, kaip e, tos kultūros, e, kurios bus naudojamos biotenkalams, yra naudojamos dabar. Taigi mes turime galvoti ne vien apie tai, kaip sumažės šias dujos, bet kaip bus paveikti kiti ištekliai, pavyzdžiui, vanduo ir panašiai. Ir taip pat turime pagalvoti apie laiką, per kurį būtų patirtas poveikis. Todėl, kad Iš tikrųjų, kai kuriais atvejais teigiamas poveikis pasireikš tik po daugelio metų. Taip pat svarbu įvertinti poveikį dirbai e, ir kol kas e, į tai neatsižvelgiama direktyvos metodologijoje. Taip pat labai svarbus technologijų pasirinkimai. Pavyzdžiui, biometano atveju galima iš tikrųjų suma, sumažinti šias labai ryškiai, bet emisijos gali būti um, labai aukšto lygio, jeigu bus pasirinkti netinkami technologiniai metodai. Na ir yra iš tikrųjų nemažai potencialo tobulinti biodegalus. Kol kas antros kartos biodegalų gamyba e, vyksta lėčiau nei buvo tikėtasi, nes dabar naudojamos technologijos veikia pakankamai sėkmingai, bet jų naudojimo kaina yra vis dar labai aukšta. Mm, ir antros kartos biodegalų e, gamybos kaina prilygs pirmos kartos biodegalų gamybos kainai tik apie 2030 metus. Ir kol kas iš tikrųjų kai kurie darbai yra dar atliekami tik laboratorijose ir yra eksperimentavimo ir bandymų fazėje. Ir iš tikrųjų e, pramoniai ir ekonomikos um, veik, įmonėms reikalingas aiškios politinės gairės, kad jos galėtų vykdyti e, savo darbus. Taigi, apibendrinant, e, Biodegalų naudojimas yra viena iš galimybių sumažinti CO2 emisijas transporto sektorė, bet tai yra viena tik iš e, galimybių. Pažangus, pažangus biodegalai yra iš tikrųjų um, pranašesni už ankstesnės kartos biodegalus, bet mes turime įvertinti visą galimą poveikį, taip pat ir netiesioginį. Ekonominė Ekonomiškai antros kartos biodegalai gali pasiteisinti, jeigu jie gali būti naudojami didelę apimtimi ir jeigu pakaks medžiagų gamybai ir jeigu bus naudojamos tinkamos technologijos. Taip pat e, biodegalų gamyba turėtų būti integruota į kitas, kitus pramoninius procesus. Tai taip pat suteiktų papildomų galimybių sumažinti e, sąnaudas ir padidinti veiksmingo energijos naudojimo veiksmingumą. Ir taip pat reikalinga aiški politinė sistema, politiniai sprendimai, kad būtų galima toliau siekti pažangos. Aš taip pat norėčiau pabrėžti, kad be e, to tyrimo, kuris buvo atliktas e, Jungtinio tyrimo centrų komisija e, du kartus per metus teikia ataskaitas parlamentui ir paskutinė ataskaita buvo pateikta mus prieš porą dienų. Kaip sakiau, Labai daug dėmesio yra skiriama antros kartos ir pažangiesiems biodegalams. Ir mūsų darbe mes taip pat daugiausiai dėmesio skiriame šiai sryčiai, mes vertiname pažangaus biokūro um, tvarumą, vertiname alternatyvų uh, biokūrą ir stengiamės uh, aiškiai pristatyti, kaip atrodo tie naujai biodegalai ateinantis į rinką. Ačiū. Dėkoju už pristatymą. O dabar klausimai. Nilsen. Dėkui, pirmininkė. Turėčiau du klausimus. Pirmiausia, tai norėčiau padėkoti už šį pranešimą. Tikrai jis labai įdomus Ir čia prisiminiau, kad Švedija labai domisi šiais dalykais. Ir Švedijos specialistam jūsų tyrimo rezultatai bus labai įdomus. Mes norime Švedijos šiaurėje nebesinaudoti iškastinių kūrų transporto srityje. Ir vietos ir regionės valdžios institucijos įsipareigojo tą padaryti. Kaip tą galima padaryti? Pirmiausia, patiem gaminant biodujas, tai kas patenka į e, kanalizacija, maisto atsargos, kompostas – tai, ką galima kompostuoti, visa, iš, to, gal, iš viso to galima pagaminti biodujas. Aišku, yra tam tikros ribos, bet tai gerai, kuriant darbo vietas ir tai leidžia prisidėti kartu prie tokių uh, didesnių, platesnio masto uždavinių, kaip, pavyzdžiui, siekio, kad regione nebūtų naudojama iškastinio kūro. Ir tokia tada veikla vietos mastų gali būti plečiama. Dabar miškai. Suomija ir Švedija turi, ko gero, didžiausius ES miškų plotus ir galbūt net naftos telkinius. vis mažėja popieriaus poreikis Tai galbūt, kalbant apie miško naudojimą, kai mažiau e, medienos reikia e, popieriui pagaminti, galbūt galima naudoti medieną biodizelinui. Miškai, manau, galėtų būti visos Europos ateities energijos šaltinis ir tai turėtų būti numatyta ES miškų strategijoje. Norėčiau sužinoti, ką Jūs galvojate apie tokią galimybę. Dėkoju. Dabar po Švedijos žodis Suomijai. Dėkui, pirmininkė. Dėkui už pranešimo pristatymą. norėčiau pritarti prieš tai kalbėjusiam švedijos kolegai. Mes Suomijoje naudojame daug biokūro palyginimui 8 procentai, kuria turi būti biokūro ir taip pat norime padidinti iki 20 procentų kiekį biokūro, kuris yra pagamintas iš maisto atliekų ir kitų atliekų. koks biokūras būtų geriausias, labiausiai ekonomiškiausias, labiausiai apsimokėtų ekonomiškai ir mm, aplinkos prasme būtų tvariausias. Antros ir trečios kartos biokūras labai sunkiai skinasi kelią. Ir kaip tai atsispindi 2030 metų tvaraus vystimosi e, tikslai nenumato mm, transporto rolės. Ir kaip galėtume mm, šią padėtį pakeisti. Dėkui toliau, ponė Maisner. Dėkoju liberalų vardu noriu padėkoti jums už pristatymą, kuris, mano nuomonė, yra puikus. Čia galbūt galėtume pareklamuoti Hanoverį, kur atliekos renkamos, atliekos, kurios, iš kurių galima gaminti biokūrą, renkamos atskirai. Jūs pakalbėjote apie įvairias galimas alternatyvas, kiek jos kainuoja ir koks yra poveikis biomasės šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiams. Kalbant apie medieną, iš jos galima biokūrą gaminti Skandinavijos šalyse, Vokietijoje, tas yra įmanoma. iLook ir žemės paskirties naudojimo pakeitimas kai iš grūdinių kultūrų tiesiai gaminamas biokūras, tai reiškia, kad netenkame maistui naudoti, grūdinių kultūrų naudoti maistui galimybės. Turime pagalvoti, kaip transporto srityje galėtume aktyviau naudoti biokūrą, trečiosios kartos biokūro gamybą iš, dam, iš dumblių. Ta turėtume gaminti ne, ne jūrose, ne vandenyse, bet ant kranto. Aviacija irgi ieško galimybių naudoti biokūrą, bet kol kas dar visa tai yra tik tyrimų stadijoje. Ką Jūs galvojate, kada visus šiuos dalykus bus įmanoma įgyvendinti? Turiu galvoje, pavyzdžiui, ir dumblių auginimą ant kranto esančiose talpose. Dėkui, toliau Klaudija Šmit. Dėkoju už tyrimą. nesu tokia taip pozityviai nusiteikusi, kaip prieš tai kalbėję kolegos. Kalbant apie teršalų mažinimą transporto sektoriuje, norime, kad išmetimai sumažėtų. Jei transportas naudos daugiau biokūro Taip pat e, kita problema, kurią jūs parodėte, tai jei didės biokūro paklausa, tai mažės e, žemės plotų, kuriuose bus galima auginti maisto kultūras ir ypač dėl to nukentės trečiosios šalis. Taigi, ar iš tiesų, turint galvoje tas ribotas lėšas moksliniam tyrimam, turime ir toliau jas naudoti bio degalų tyrimų srityje, gal geriau būtų mum persimesti į alternatyvius energijos šaltinius. Pirmininkas, dėkui, aš irgi noriu pasisakyti. Niekas nepasisako prieš antros kartos biokūro naudojimą, bet kaip užtikrinti, kad jis, tos antros kartos biokūras bus naudojamas. Žinome, kad naikinami atogražų miškai ir to proceso negalime sustabdyti nes jei ūkininkam uh, apsimoka naudoti atogražų miškus biokūro gamybai, tai to proceso nesustabdysime. Ir čia turime apsispręsti, kas yra mūsų prioritetas ar maisto gamyba, ar biokūro gamyba. Manau, kad maisto gamyba yra prioritetas ir negalime jos aukoti biokūro sąskaitą ir norėčiau sužinoti, kaip yra mm, graduojami ar kokį svarbos laipsnį suteikiame saulės vėjo energijai ir biokūrui. Jei ribotume maksimalų transporto priemonių greitį miestuose iki 30 km per valandą, tai galėtume sumažinti kūro naudojimą 12 procentų. Tai biokūras, ar iš tiesų tai yra apsimokantis sprendimas? Šiandien turime siekti mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ir uh, kalbant apie visus įmanomus sprendimus, kokią vietą mažinant šių dujų išmetimą užima biokūras. Taigi žodis dabar gerbiamiam svečiam atsakyti. Pabandysiu visiems klaususiem atsakyti. Pagrindinis Mm, klausimas, kaip turėtų būti ateityje plėtojamas transportas ir čia kalbėtume ne tik apie biokūrą, bet apskritai apie alternatyvios energijos naudojimą tiek transporto, tiek energetikos sistemoje. Tai yra vienas ir iš Europos komisijos energetikos sąjungos prioritetų. Taigi turime pasižiūrėti, kokie įvairūs sprendimai čia galimi siekiant didesnio efektyvumo. Biokūras yra tik viena sprendimo dalis ir mums reikia pagalvoti apie tai, kaip veiksmingiau ir greičiau galėtume į rinką e, patekti antrosios kartos biokūrą. ir biokūro naudojimas leistų išspręsti įvairias problemas aplinkos, e, tvaraus aplinkos naudojimo problemas. Tai yra susijęs su biomasės naudojimo ar atliekų naudojimu biokūro gamybai. Taigi vienas iš aspektų yra aplinkos auginis tvarumas. Kitas aspektas yra kaštai. Čia turėtume uh, turėti vis geresnės ir konkurencingesnės technologijas. Ir tam, aišku, reikalingos investicijos į tyrimus, į technologijų plėtrą ir į pramoninę, pramoninį demonstravimą. Europoje dabar turime labai nedaug pavyzdžių, e, kuriais galėtume pademonstruoti antros kartos biokūro naudojimo veiksmingumą. O į tą turime daugiau investuoti, kad e, ir kad ir geriau parodyti, kaip antros kartos biokuras galėtų būti naudojamas, kad pritrauktume investicijas. Taigi, e, tai yra ne tik e, finansinis, bet ir politinis dalykas. O trečios kartos biokuras, kuris daugiau yra dabar ateitis, o ne dabartis. Tai maždaug apie jį galima kalbėti po dešimties metų. Pirmos kartos biokūros yra pirmas žingsnis e, vystant mažai anglės dvideginio išmetančią ekonomiką. Kitas svarbus e, žingsnis čia galėtų būti elektromobiliai. Bandoma spartinti e, vystimasi šioje srityje, bet tai irgi yra tam tikra revoliucija, nes elektromobiliams reikalingos aptarnaujančios sistemos. Galimybė pakrauti akumuliatorius Ir visą tai turime tiekti geriausią kainą ir palankiomis sąlygomis reikalinga infrastruktūra, kuri užtikrintų informacinį saugumą, papildymo, pakrovimo saugumą. Elektriniai automobiliai yra vienas iš svarbių aspektų. G7 tas irgi remia šią technologiją. Šių metų rūdienį bus atidarytas naujas tarpusavio saveikumo centras. Jis toks pats, koks JAV buvo atidarytas prieš dviejus metus. Tai yra kaip laboratorija, kurioje galima visus šiuos komponentus išbandyti tai yra pasižiūrėti, kaip elektriniai automobiliai tada įsilietų į sistemą ir veiktų šiame elektros naudotojų tinkle, kaip galima saugoti, mm, kaupti elektros energiją ir panašiai. Taigi tokios sudėtingos transporto sistemos dabar yra uh, darbo tvarkės dalis bioenergetika yra vienas iš sprendimo žingsnių. Taigi mes suprantame, kaip ir jūs, kad čia turime kalbėti apie labai daug parametrų, iš kurių vienas yra tvarumas. Kalbant apie miškus, Tai turime siekti, kad antros kartos biokūras irgi laikytųsi tvarumo kriterijų ir kad atitiktų kitas politikos kryptis. Tai ir miškų vystimo, ir maisto gamybos, ir pašarų gavybos. Aš manau, kad direktorius atsakė į visus klausimus. Galbūt šiek tiek paliesiu miškų aspektą. Nemažai kolegų minėjo, kad šiaurės Europoje yra dideli miško ištekliai, tai svarbu biokūvrui, bioenergetikai labai svarbu galėti panaudoti tuos išteklius, o tam reikia daug pastangų ir turime labai pagalvoti, kokius čia išteklius, taip pat ir kaskadiniu būdu galėtume naudoti kai kurie šių išteklių naudojami celiuliozės ir popieriaus gamyboje, rastai ir atliekų galimas naudojimas. Nebūtinai e, jos yra naudingos mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir saugant klimato, kovojant su klimato kaita. Suomijoje yra gamikla, kuri gamina antros kartos bio kūrą, tai yra vienintelė tokia gamikla Europoje. Turime daug atliekų, bet turime kažkaip jas surinkti ir e, turėti jų perdirbimo gamiklas, kurios apsimokėtų. Kol kas antros kartos biokūras yra mokslinių tyrimų stadijoje arba dar iki komercinio naudojimo e, stadijoje, taigi neturime dar to antros kartos biokūro, kuris galėtų pakeisti pirmos kartos biokūrą. O kada trečios kartos biokūras bus prieinamas? Jūs turbūt turite galvoje dumblius. Iš dumblių pagaminta biokūra čia prognozės yra nelabai optimistinės, nes kol kas tik laboratorijoje vyksta šie dalykai o kol kas gaminimas e, biokūro iš dumblių daug daugiau išmeta į aplinką CO2 negu e, pirmos kartos biokūras. Ir trečios kartos biokūro gamybai reikia daug labai energijos, jo o, gamybos kaštai yra labai aukšti ir jį būtų galima naudoti tik tai derinant su kitais, su kitų medžiagų gamyba, į ką nebūtinai įeitų kūro gamyba. Dėkoju ir tuo būdu baigiame šį darbo atvarkės punktą. Dėkoju labai už šį tyrimą. Jis yra ir anglų kalba. Taigi, visi, kaip matau, gavote kopiją. Also eine Überraschung kommt nach der anderen, wenn ich jetzt hier die Fotos sehe. Na kągi, po vienos staigmenos susilaukime kitos. Labai malonu yra dirbti per savo gimtadienį. Visi sveikina, visi tuo džiaugiasi. Už kur beje jūs sužinojote, kad šiandien yra mano gimtadienis? Kai aš buvau išrinktas Europos parlamentą 2004 metais, Pone Karla Peis jau dirbo, buvo, atsiprašau, Niderlandų ministre ir šiandien yra atsakinga už Reino ir Dunojus koridorių. Na kągi, sveikiname jūs atvykus pas mus ir prašome. Much, uh, Labai ačiū, pirmininkė gerbėme Europos parlamento nariai. Jūs ko gero jau nekartą girdėjote, kad kiekvienas e, koordinatorius e, rengia veiksmų planą atsižvelgdamas į vykusios konsultacijas. 2013 metais nuo balandžio mėnesio iki uh, lapkričio vyko plažios konsultacijos, kuriuose dalyvavo ir nacionaliniai transporto ministrai, ir vietos, ir uh, regiono valdžios atstovai, taip pat uostų geležinkelių, kelių transporto terminalų ir kitų su transporto susijusių objektų atstovai. Taigi šį kartą aš norėčiau iš karto pereiti prie koridoriaus aprašymo. Uh, Šis koridorius yra nepaprastai ilgas. Be to, tai šis koridorius, aš žinau, yra nepaprastai brangus jūsų pirmininkui, nes mes kalbame apie Dunojų. Šį koridorių galima padalinti į dvi dalis - iš šiaurės į pietų. Ir Čekija, Slovakija, tai, tai Tai yra šalis, kuriuose yra šiūrinė dalis ir juodosios jūros atšaka, tai yra pietų atšaka, ten yra e, e, e, geležinkelio ir kelių, tran, kelių tinklas. Ir uh, Kalbėdama apie vidaus vandenų kelius, galiu pasakyti, kad viskas prasideda nuo Reino ir Reino ir Maino kanalo, po to jisai driekėsi Dunojaus vaga ir įteka į Juodąją jūrą iki Sisak uosto. Taip pat e, šis koridorius apima e, Bukarešto e, kanalą ir jūs matote, kad tas vandens kelias yra nepaprastai ilgas. Vien Dunojaus atšaka yra beveik 3000 km. Šiaurės atšaka turi dvi, e, du taškus - Nürnbergą ir Pragą. Prerov, aš gal neteisingai e, tariu kai kurios žodžius, bet tarp e, Prerov, Havečiai ir Moravė. Ta, ten koridorius pasidalyja ir daugiausia yra naudojamas keleiviams gabenti. Po to koridorius driekiasi per Slovakiją ir tenai dažniausiai yra gabenami kroviniai. Nuo Strasbūro per Frankfurtą, Nürnbergą, Prahą, e, e, Prerovą, Žiliną ir iki Ukrainos sienos. Štai toks yra maršrutas. O dabar pažvelkime, kiek valstybių narių dalyvauja gyvenant šį koridorių. Tai yra aštuonios valstybės narės ir keturios ne valstybės narės. Tai Moldova, Bosnija, Hercegovina, Ukraina. Ir dar viena šalis. Daugiau nei 3. E, um, e, Šis kelias yra nepaprastai ilgas ir geležinkelis ir e, kelių tinklas yra labai išplėtotas. 21 sienos kirtimo postas yra taip pat šiame koridorėje, tai yra labai svarbu. Tai yra vienas iš mūsų prioritetas, nes visuomet kirsti sienas yra sunku. Aštuoni, aštuoni geležinkeliai, septyni keliai ir šeši vidaus vandenų keliai. Devyniolika pagrindinių uostų. Ir skaičiuodami tos uostus mes atsižvelgėme į da, o, o, pajėgumus uostuose. 11 oro uostų jungia šis koridorius. Kokios yra dabar pagrindinės problemos? Na, pirmiausia, mes suprantame, kad čia kalbame apie santykius tarp įvairių šalių. Ir e, žmonės visuomet stengiasi tiesti kelius. Ir paprastai tie keliai nusidriekdavo nuo e, pagrindinės gyvenvietės, nuo, nuo sostinės į periferiją. O šiandien mes kūrėme kur kas platesnį tinklą kuris turėtų sujungti visą Europą. Ir čia kalbame apie Europos koridorių. Ir būtent todėl ES mokesčių mokėtojai yra pasirengę sumokėti už tai, kad būtų tinkamai sutvarkytas šis koridorius. Jei valstybės rūpintųsi tik tai tuo, kas joms yra naudinga, tuomet mokesčių mokėtojai nebūtų suinteresuoti investuoti į tokius stambius infrastruktūros projektus. Europos mokesčių mokėtojai labai aiškiai pasakė, kad mes norime padėti gyvendinti šį projektą, bet tik su sąlyga, kad jisai bus tikrai europinio masto. Jis tikrai bus Europos koridoriumi. Noriu pas, išsakyti tris svarbius dalykus. Pirmiausia, e, intermodalumas, e, įvairia rūšis transportas ir taip pat e, pagal kurį ir numatyta naudoti įvairių rūšių transportą. Antra, aukštos kokybės infrastruktūra, kuri nu, leistų uh, keliauti greitais traukiniais, saugiais traukiniais. Tai turėtų būti vis, e, visus metus veikianti infrastruktūra, kuri turėtų taip pat e, sugebėtų, e, kurią galima būtų naudoti, norint perkrūti tam tikrą kiekį krovinių. Mes žinome, kad dar reikia įveikti skirtingas elektri, elektrifikacijos sistemas, signaliza, signalizavimo sistemas tam, kad mes galėtume turėti tikrą, gerai veikiantį geležinkelių koridorių. Be to mums reikia ir Europos geležinkelių eismo saugos valdymo sistemos. Mūsų e, eismo valdymo sistemos turėtų būti bendros tam, kad vienas lokomotyvas be jokių kliūčių galėtų važiuoti per visą Europą. Dabar, kokios, yra, kokios investicijos yra reikalingos? Investicijų reikia didžiulių. Šis koridorius yra labai ilgas ir todėl sudėję visas reikalingas investicijas, atsižvaldami į būtinybę užtikrinti aukštą projektų kokybę, Mes paskaičiavome, kad e, e, pastatyti šį koridorių statys mums 60,60 e, milijardus eurų. Taigi 64 milijardai ir 640 milijonų eurų. Tai yra didžiulė suma. Du trešdėlė visų šių reikalų investicijų bus reikalingos statybai jau esančios infrastruktūros atkūrimui, atnaujinimui. 23 procentų investicijų turi būti skirta kelių tinklui, 6 procentai vidaus vandenų keliams ir 4 procentai uostams ir dar 2 procentai prieigai prie oro uostų ir tam, kad galima būtų tinkamai parengti miestų transporto mazgus. Prioritetai. Jei mes norime investuoti į transporto koridorius, jie suprantame, koks yra tų koridorių ilgis, Aš minėjau, kad koridorius, apie kurį kalbame, driekiasi nuo Reino iki Juodosios jūros. Suprantame, kad reikia teikti pirmenybę kai kuriems projektams, reikia nustatyti prioritetus. Nes kai kalbame apie investicijas, visuomet labai svarbu yra išsiaiškinti, kokie yra mūsų prioritetai. Pirmiausia, tai yra pralaidumo kliūtis prie sienų. Dažnai tos kliūtis susidaro dėl to, kad uh, valstybės naudoja skirtingas e, sistemas. Ir e, tos skirtingos techninės sistemos, skirtingi techniniai standartai sudaro tikrai nemažai kliūčių. Mes visi atsiminame, kas. Uh, kokia situacija buvo Ispanijoje, taip pat e, žinome, kad ir Sovietų sąjunga naudojo savo e, e, techninius standartus. Taigi tokių problemų, techninių problemų yra nemažai. Dunojus. Čia reikia užtikrinti, kad navigacija būtų saugi. Ir todėl komisija šiuo metu rengia e, upių priežiūros e, veiksmų planą, kuris apima ir ES valstybės narės ir kitas valstybės. Bulgarija e, ir Rumunija pasirašė susitarimą, pagal kurį yra numatyta teikti savitarpio pagalbą įvykus kokiems nors nenumatytiems įvykiams Dunojuje. Jums yra žinoma, kad uh, Rumunija ir Bulgarija yra prie Dunojus ir jie turi padaryti viską, kad galima būtų per jų teritoriją keliauti Dunojum labai greitai. Mes taip pat žinome, kad šis koridorius yra ilgas ir beje mums reikia taip pat dar daug ką padaryti kad e, jisai tikrai pradėtų realiai gerai funkcionuoti. Ir mes manome, kad galima būtų jau pasiekti norimą lygį 2030 metais. Taip atrodo, kad labai toli dar. Na kągi, mūsų laukia daug darbo ir tai yra tik tai pirmasis veiksmų planas, bet jis tai yra nepaprastai svarbus žingsnis, pirmasis žingsnis. Kai mes pradėjome renkti šį darbų planą, mes visiškai nežinojome, kokia yra situacija Europoje, tikrai nežinojome, ką mums reikės e, padaryti ir net neįsivaizdavome, kokie yra didžiuliai, kai didžiuliai skirtumai egzistuoja tarp valstybių narių. Mes norime, kad kiekviena valstybė turėtų tokį transporto tinklą, kuris atsižvelgtų jos ypatumus ir uh, kuri leistų mums apjungti visas sistemas į bendrą sistemą, į bendrą tinklą, kad e, galima būtų e, prisidėti prie regionų raidos, plėtros, atsižvelgiant į e, ekonominius, ekologinius ir kitus reikalavimus. Reikia pasakyti, kad Dunojus krantai yra nepaprastai gražus ir mes nenorime jiems pakengti, nenorime jų suniokoti. Na kągi, dėkoju Jums už Jūsų dėmesį ir dabar atsakysiu Jūsų klausimus apie Reinų Dunojus koridorių. Dėkoju Jums už šią prezentaciją ir iš karto sutikiu žodį Vimui. Pone pirmininkė. Na kągi, aš turiu pasakyti, kad man yra nepaprastai malonu yra susitikti su Karla Pajas. Mes esame iš tos pačios partijos, priklausome tai pačiai kartai. Pirmoji mano pastaba yra susijusi su teisės aktais. Reino komisija yra parengusi daugybę įvairių dokumentų. Kaip Jums atrodo, ar galima būtų juos kaip nors supaprastinti tam, kad e, viskas galėtų vykti greitai ir sklandžiai? Ir antras klausimas yra susijęs su investicijomis iš Kinijos. Nes čia gauname ir gerų, ir e, netokių gerų žinių. Mes žinome, kad Kinai yra pasiruošę investuoti į geležinkelio tiesimą nuo bu, Bukarešto iki Budapešto. Ką Jūs apie tai manote? Trečias klausimas yra toks. Rumunijos vyriausybė planuoja uždaryti kelias geležinkelio linijas. Ar tai nesutrukdys tam, kad e, transporto sraudai sklandžiai judėtų jums patikėtų koridoriumi? Ir e, dar vienas klausimas. Ar su Elbe kaip nors jūs norėsite sujungti Dunojų, nes aš esu girdėjęs kai kurių planų apie tokį projektą, gandų apie tokį projektą. Dėkoju. Dėkoju. Kolegos šiandien jau kalbėjo apie tai, kad navigacija vidaus vandenų keliais yra nepaprastai svarbi. Dunojus yra nepaprastai svarbus e, vandens kelias. Net čia net nereikia nieko tiesti, pati gamta mums e, padovanojo šį puikų kelią. Ir e, mes žinome, kad šiandien trūksta ir tiltų, ir kai kurios įvairia rūšim transportui pritaikytos infrastruktūros. Ir aš pirmiausia kalbu apie Dunojų pietryčių Europoje. Jūs rodėte mums žemėlapį ir iš to žemėlapio yra akivaizdu, kad kad e, po Budapešto kelias išsišakoja Ir man atrodo, kad reikia galvoti ne apie tai, kad reikėtų nutiesti dar papildomų geležinkelio linijų, nutiesti daugiau kelių. Aš manau, kad reikėtų investuoti į regioninius vandens, vidaus vandens kelius. Pavyzdžiui, Rumunijoje, Vengrijoje, Kroatijoje. Ten yra nemažai regioninės uh, svarbos upių, kurios įteka į Dunojų. Ir pamiršau dar paminėti Serbiją. Serbijai reikia didžiulių investicijų. Kolega Vandenkamp ką tik minėjo Kinijos investuotojus, bet yra dar ir investuotojų ir iš arabų pasaulio kurie visai noriai investuoja į mūsų infrastruktūrą. Man atrodo, kad e, mums reikia padaryti viską, kad Dunojus būtų tinkamai naudojamas ir kad taip būtų prisidedama prie mūsų ūkio plėtros. Ir manau, kad reikia galvoti ne vien apie kelių ir geležinkelio tinklą, tai yra stambesnius kelius, kurie įeina į šį e, koridorių. Reikia nepamiršti ir regioninių kelių ir upių. Dėkoju Jums ir man nepaprastai buvo malonu išgirsti Jūsų prezentaciją. Žan-Mari Marinesku toliau. Ačiū, pirmininkė. Aš turiu kelias klausimus. Valstybės narės rengia šiuo metu pagrindinių veiksmų planus. Aš norėčiau jūsų paklausti, kaip užtikrinamas yra įvairių veiksmų susijusių su visais koridoriais koordinavimas su e, tuo, ką jūs ketinate daryti plėtodami koridorius. Antra, Dunojus. Dunojus yra didelė upė. Jei kokia nors valstybė nedarys to, ką privalo padaryti, tuomet, kad ir kiek stengtųsi kitos šalės, jokio rezultato nepasieksime. Kaip jūs stengsite įtikinti valstybės narės labiau investuoti į Dunojus infrastruktūrą, nes, pažiūrėjau, Vengrija visiškai nenori to daryti. Toliau, ką konkrečiai jūs ketinate padaryti. Jūs kalbėjote apie savo ketinimus, bet labai aptakiai. Pateikite mums daugiau informacijos, konkretesnės informacijos ir iš kur jūs ketinate gauti finansavimą visiems tiems projektams. Dėkuoju toliau Geziner Meisner. Ačiū pirmininkė ir aš taip pat norėčiau padėkoti poniai koordinatoriai, kuri pas mus atvyko. Na, tai aš neklausinė, neužduosiu klausimų apie geležinkelį Rumunijoje, jau kolegos apie tai kalbėjo. Aš tiesiog pratęsiu tai, apie ką kalbėjo ponas Marinesko. Šį rytą ponia Trautman mums pateikė penkis svarbiausius projektus. Prioritetinius projektus susijusius su jai patikėtų koridoriumi. O gal ir jūs galėtumėte tą padaryti? Gal ir jūs galėtumėte paminėti pačius svarbiausius projektus? Nes galbūt kai kurie tie projektai bus įgyvendinami mūsų šalise. Be to, būtų įdomu sužinoti, ką valstybės šalis mano apie jūsų prioritetinius projektus. Ar jos supranta, kad tai yra tikrai nepaprastai svarbus projektai ir ketina jie remti juos, ar ne? Ir dar vienas klausimas, ir jis taip pat yra susijęs su vidaus vandenų keliais, kaip ir vimas. Aš manau, kad vidaus vandenų keliai yra nepaprastai svarbus. Kolegos ką tik e, kalbėjo apie tai, kad Dunojus turėtų sujungti e, Atlanto vandenyną su Juodąją jūrą. Kol kas taip nėra, dėja. Kaip jūs sieksite šio tikslo? Žinome, kad Vokietijoje yra viena jungtis, kuri dar yra ne neišplėtota ir aišku, kad jeigu vietos valdžia nenorės jūsų paremti, tuomet vargu ar jums pavyks e, ką nors pakeisti. Bet vis tiek, ką jūs ketinate daryti ir ko realiai jūs tikitės e, pasiekti. Aš taip pat norėčiau užduoti klausimą. Ir aš norėčiau iš karto pasakyti, kad džiaugiuosi, kad kalbama apie Reino Maino koridorių, o ne apie Reino Maino ir Dunojus vandens vandenų koridorių, kaip buvo e, anksčiau. Aš manau, kad jeigu mes da, e, jei mes e, norėsime viską iš esmės pakeisti, pakeisti visą infrastruktūrą, iš, mums prireiks 50-60 metų. Todėl aš džiaugiuosi, kad e, jūsų skaidrėje buvo nurodyta, kad 63 procentai bus skirti geležinkeliui. E, ir beje, visai nemenka suma bus skirta ir vandens, vidaus vandenų keliams. Tai mane maloniai nustebino. Taip, iš tikrųjų, mums reikėtų, reikėtų geresnės jungties, kad iš tikrųjų galima būtų pereinę Mainę ir Dunojų sujungti Atlanto vandenyną su Judąją jūrą. Kažkas e, sakė, kad e, tai tikrai yra kažkoks e, neįsivaizduojamas projektas, praktiškai kaip Babelio bokštas. Juk e, šio projekto oponentai teigia, kad e, nėra ir jokios paklausos, bet tos paklausos nėra vien dėl to, kad nepakankamai gerai išplėtotas tas vidaus vandenų kelių tinklas. Ir kol kas e, jisai dar yra per lėtas. Bet mes juk mes žinome, kad nuo Ingelštato iki Juodosios jūros senovėje žmonės galėjo su valtim nuplaukti. Ir Ir aš atsimenu dar, kai buvau, kai buvau jaunas, aš atsimenu, kad Reinu taip pat plaukdavo dideli laivai, o po to, po 30 metų, jie visiškai išnyko. Aš žiūriu dabar tuos skaičius, pažiūrėjau, tai kas parašyta prie Falshofeno ir suprantu, kad čia reikia didesnio finansavimo. Norėčiau jūsų paklausti, ar šiuo metu jau yra suprantama, kad e, mums reikia daryti viską, kad e, laivai sugrįžtų į Reiną. Gal reikėtų tiesiog geriau išnaudoti tai, ką mes jau turime. Štai toks mano klausimas ir būtų, kaip jums atrodo, ar pasikeitė požiūris į vidaus vandenų kelius? Ar bus nustatyti kokie nors prioritetai? Nes skaičiai mane šiek tiek nustebino, bet man bus labai malonu išgirsti jūsų atsakymą, bet kuriuo atveju. Mr. Chairman. <laughs> pirmininkė. Mūsų visada skirs Dunojus. Pradėsiu nuo kolegos iš Niderlandų klausimo. Buvo paklausta apie teisės aktus ir taisyklės galiojančias Reinui yra, jis galima pritaikyti ir Dunojui. Ko gero ne. Mes turime Reino komitetą, bet yra ir Dunojaus komitetas. Ir mes norėtume, kad Dunojaus komitetas būtų modernizuota ir kad Europos komisija taip pat dalyvautų jo darbe. Ir mes tai stengiamės padaryti jau keletą metų, kad kai kurios taisyklės iš Reino būtų perkeltos į Dunojų, bet ne viskas yra įmanoma. Mes turime pritaikyti jas Dunojui. Bet aišku, tai yra svarbu, jeigu norime, kad laivai atvykstantis iš Reino į Dunojų neturėtų vadovautis dvigubomis taisyklėmis, bet aišku, ne viskas tiesiogiai gali būti perkelta. Bet mes dirbame siekdami Dunojaus komisijos modernizavimo ir ne tiek dėl praktinių, kiek dėl politinių problemų kol kas e, procesas užtruko. Kaip ir jūs, e, aš norėčiau, kad jis vyktų sparčiau, tačiau politinės problemos e, mus užlaiko vietoje. Toliau buvo paklausta apie Kiniją ir pinigus iš Kinijos. Man iš tikrųjų sunku atsakyti. Komisija ir valstybės narės negali visko finansuoti. Matėte skaidrėse didžiuliai pinigų srautai būtų reikalingi. Ir čia mes kalbam tik apie koridorius. O yra valstybėse narėse daug jungčių iki kurių mes neprieisime iki 2030 metų. Tai jeigu valstybės narės nori kreiptis į Kiniją ar į arabų šalis, tai negalim joms uždrausti, bet žinokite, kad tos šalis paprašys kažko už savo lėšas. Rumunijos vyriausybė uždaro kai kurias geležinkelio linijas. Aš susitikau su e, vyriausybės atstovais. E, Niderlanduose mes e, tikrai skausmingai išgyvename tai, kad po antrojo pasaulinio karo turėjome uždaryti kai kurias geležinkelio linijas ir gailimės dėl to kiekvieną dieną. Ir aš Rumunijos transporto ministrui pasakiau, tikrai gerai pagalvokite, netgi jeigu nenaudojate geležinkelio linijų, neuždarykite jų, neatsisakykite jų jau dabar. Pagalvokite labai labai gerai. Todėl, kad e, susigražinti jas bus e, sudėtinga. Visada reikia teritorijos e, e, geležinkelio linijoms ir jeigu žemė bus panaudota kitiems tikslams, tai tos linijos niekada nebus atkurtos ir galiausiai pasigailėsite dėl to. Toliau e, jungti su El, Elbe. Elbe nepatenka į mūsų koridorius, bet mes nagrinėjome galimybę ryšio su Dunojumi ir to pageidavo Čekijos prezidentas. Čekoslovakija buvo pasakiusi kalbėtoja, sako, čia amžius. Aš įsitikinusi kad e, norint e, sukurti jungti su Dunojumi reikia krovinių, reikia, kad kažkas būtų pervežama tais vandenimis. Jeigu nėra jungties e, tarp Hamburgo ir Prahos, kad būtų galima laivų įveikti šį atstumą, žinome, kad Čekija turi salą Hamburgo uoste, tai jeigu ryšio tarp Hamburgo ir Pragos nebus, tai niekada nebus pakankamai krovinių, kad e, apsimokėtų tokios investicijos. Todėl, kad tai būtų didžiulės e, investicijos, nes e, bus tikrai labai ilgas atstumas. Taigi reikia krovinių, reikia kažkokas būtų pervežama. Priešingų atveju jungties kurti nereikia. Ir pirmiausia, todėl reikalinga jungti su Hamburgu, kad vyktų priekyba. Panas Dailė buvo čia su garso kanalais <laughs> problemų, bet Girdėjau, kad klausėte apie eismo trukdžius Budapeštą, Kinus, Arabų šalis, e, tinklus ir. Sava. Sava yra koridoriuje. Ir Tiza taip pat. Taip pat a, klausėte apie Serbiją. Serbijos situacija ypatinga. Tie projektai, kuriuos norėtų gyvendinti Serbija, viskas vyko sėkmingai. Nuo pat pradžių Serbija įtraukė visas nevyriausybinės organizacijas, buvo įtrauktos ir aplinkosaugos rytyje veikiančios nevyriausybinės organizacijos ir viskas vyko tikrai sėkmingai, lyginant su tuo procesu, kuris buvo Rumunijoje. Tačiau problema tame, kad kol kas mes nežinome, kokiu, kokios lėšos yra šiam regionui. Bet Serbija iš tikrųjų turi tarp valstybinių projektų ir jeigu turėsime lėšų ne valstybėms narėms, tai Serbija tikrai e, dalyvaus konkursuose, nes iš tikrųjų jie kuria tarp, vir, vir, tarp valstybinius projektus ir tais projektais sprendžiamas tarp valstybinės problemams. Tačiau kol kas mes nežinome, ar bus skirta tam lėšų. Bet e, iš tikrųjų tai yra susijęs su horizontaliu uh, tinklų klausimų. Tikrai mums reikia tinklo ir jeigu viena šalis kažkuris neįjungta į tinklą, na, kalbant apie Dunojų, Dunojus toks ilgas. Niderlanduose Nėra upių ilgesnių nei 200 km, o Dunojus beveik 3000 km. 2800. Taigi tikrai reikia e, dirbti ir su, su visomis e, valstybėmis, kurie sieja šį upę. Taigi man Dunojus atrodo labai svarbus transporto kanalas. Ir visada reikia imtis veiksmų, investuoti į vandens kelius yra pigiau negu mm, į geležinkelius, pavyzdžiui. Ir jūsų pirmininkas kažkodėl galvoja, kad e, vandens keliai ir sausumos keliai nėra labai apsimokančios ekonomiškai sritis, bet e, man atrodo, kad e, vandens kelius reikia plėtoti ir tai daryti saugant gamtą. Ir lėšų vien geležinkeliams iš tikrųjų neužteks, bet mes turime labai atsargiai elgtis su gamta, bet labai praktiškai žiūrėti į Dunojų. Vengrija šiuo metu bendradarbiauja ir daro tą patį, ką ir kitos valstybės narės, taigi padėtis nėra beviltiška. Ponas Marinesku. Klausėte apie generalinį planą ir koridorius. Iš viso yra devyni koridoriai, ten, kur jie susijungia, pavyzdžiui, Vokietijoje yra šeši koridoriai. Mes e, kalbėjome su Vokietijos e, vyriausybė. Reikia derinti visus koridorius tarpusavėje, kad nebūtų kažkokių e, susikirtimų, kažkokių praktinių dubliavimo. Taigi mes dirbame ir koordinavimo darbą ir iki šiol jis, manau, uh, kad atliekama sėkmingai. Tai iš tikrųjų, iš tikrųjų koordinatoriai turi užtikrinti, kad koridorius veikia kaip koridorius, kad nebus kažkokių kliučių, trūkstamų grandžių. E, ir kad koridoriai veiktų. Kol kas mes nežinome, kurie, koridoriai bus patvirtinti vertinimo procese. Tas procesas vyksta šiuo metu, nežinome, kurie koridoriai bus patvirtinti, taigi kol kas apie tai nieko negaliu pasakyti, bet tai bus tikrai vienas mano pagrindinių. Um, Viena mano pagrindinių užduočių - užtikrinti, kad koridoriai galiausiai būtų Vengrija, kaip sakiau, bendradarbiauja. Iš kur gauname lėšas? Mes turime transeuropinių transporto tinklų lėšas. Ir paskalbtas dabar konkursas 12 milijardų eurų. Ir dabar vyksta projektų atranka. Taip pat Rumunijai mm, skirti pinigai yra visų ES piliečių lėšos. Tai todėl mes kalbam apie e, europinius koridorius, o ne nacionalinius. Toliau, ponė Meisner, penki pagrindiniai projektai, toks buvo jūs klausimas. Kitą mėnesį paklauskit manęs arba rudenį. Dabar nežinau, nes visi projektai, kurie šiuo metu vertinami, labai daug jų yra tikrai labai vertingi ir gerai pristatyti, bet yra ir tokių, kurie atrodo vertingi, bet jie nėra tinkamai pateikti. Projektai turi būti brandus, kad mes galėtume juos svartyti. Taigi kol kas negaliu atsakyti jūsų klausimą. Mes atlikome visą darbą pasiekėme susitarimą su valstybėmis narėmis, visos jų pasakė taip. Mes atrinksime projektus, kurie mums atrodys tinkami ir kurie Europos požiūriu atrodys reikalingi. Mes siekiame, kaip įmanoma, daugiau e, visko išpešti iš Dunojus. Nežinau, ar iš Rotterdamo į Konstancą vyksta nors vienas laivas. Žinau, kad iš Rotterdamo visomis kryptimis, taip pat ir į Vieną, e, yra reisų. Bet e, iš tikrųjų, aš, jeigu būčiau kapitonė iš Rotterdamo į Konstancą, vykčiau aplinkiniais keliais. Panas Kram. Panas Kramerį, jūs ne kaip pirmininkas uždavėt savo klausimą, kaip Vilnius komiteto narys. E, svarbiausia, ko gero, Europos piliečiams e, tai, kad e, traukiniais galima būtų į bet kurį ES tašką nuvykti, bet ne vien traukiniu. Manau, kad vidaus vandenų transportas yra netoks brangus kaip geležinkelių transportas ir tikrai verta svarstyti tokią alternatyvą ir gabenti krovinius vandeniu. Tai yra tikrai ir saugesnis pasirinkimas nei gelež... krovinių gabenimas geležinkeliais, ypač kalbant apie pavojingesnės teritorijas. Gal kai kurie jūsų pasakys, kad nereikia vidaus vandenų. Aš noriu užduoti e, štai kokį klausimą. Kas pirmiau buvo višta ar kiaušinis? Jeigu atsakysit man į šį klausimą, tai aš e, pasakysiu, ar reikalingi vidaus vandenys ar e, ne. Iš tikrųjų, Dunojumi vyksta vyko anksčiau pakankamai intensyvus eismas, tačiau dabar yra tiek nusekusi upė, kad nemažai laivų um, užplaukė ant sėklumos. Aš manau, kad iš tikrųjų reikia saugoti šią upę ir visi mūsų veiksmai turi būti labai gerai apgalvoti, e, kad e, ta gražioji upė išliktų. Ačiū už Jūsų pasisakymą ir ačiū už Jūsų atsakymus. Mes toliau palaikysime ryšį. O jeigu būtų kažkokių papildomų klausimų, tai mes galėtume jums juos atsiųsti raštu. Ačiū. Thank you. Ačiū ir už šį pasveikinimą. So, dann kämen wir zu unserem nächsten Vortrag. Kągi, pereikime prie kito punkto mūsų darbo tvarkėje. Ir dabar norėčiau pasisveikinti su ponu Brinkhorst, kuris yra Viduržėmio jūros koridoriaus Europos koordinatorius. Prašom, ponas Brinkhorst, žodis jums. Ačiū pirmininkė, man labai džiugu lankytis dar kartą uh, lankytis parlamente, transporto reikalų komitete ir kalbėtis apie viduržėmio jūros koridorių. Kaip prisimenate, nuo praeitų metų pradžios mes pradėjome naują etapą, prasidėjo naujas e, darbo plano taikymas, naujas darbo planas buvo patvirtintas, Bendrų dalykų apie šį koridorių nekartosiu, nes jau vyko apie tai diskusija. Buvo pateikta visų koordinatorių bendros veiklos ataskaita, taigi aš kalbėsiu tik tai apie tos aspektus, už kuriuos esu atsakingas. Jūs gavote darbo planą ir jis paremtas tyrimu Viduržėmio jūros koridoriaus, kuris buvo atliktas 2014 metais. Tai bendrų pastangų darbas. Dirbo kartu valstybės narės, komisija, išorės konsultantai ir aš pirmininkavau įvairiuose formuose ben, dirbant bendrą darbą. Pirmiausia, skaidrėse parodysiu patį koridorių. Uh, Jis jungia šešias valstybės narės, e, trys vakarų Europoje ir trys centrinėje rytų Europoje. Ir tai yra pagrindinė rytų ir vakarų šalis, e, e, ašis. Mm. Jis prasideda Ispanijoje ir baigėsi prie Ukrainos ir Vengrijos sienos eina per Italiją, Sloveniją, Kroatiją ir Vengrija iki pat rytinės sienos su Ukraina. Matote čia kai kurias charakteristikas. E, visas ilgis yra 3000 km. Ir kas įdomu, kalbant apie europinę dimensiją, ji susikerta su septyniais iš kitų aštuonių koridorių. Taigi e, tai yra strategiškai svarbus koridorius ir čia kalbėtume ne vien apie dvišalius e, šalių santykius, bet tai yra visos e, Europos svarbos koridorius ir jis svarbus e, bendrai rinkai. Dar, kas, dar svarbus aspektas, kuris atsispindi darbo plane, kad koridorius jungia 18 procentų ES gyventojų ir generuoja didelę dalį e, BVP. Katalonija, Madridas, e, Italijos ir Prancūzijos e, kelis regionus jungia šis koridorius. Kita skaidrė Svarbiausi probleminiai klausimai, kad būtų galima išplėtoti koridorių, reikia išspręsti kai kurias problemas, siekiant užtikrinti veiksmingą infrastruktūros pajėgumų naudojimą ir užtikrinant koridoriaus e, sąveiką. Patirtis rodo, kad infrastruktūros plėtra yra sudėtingiausia tarp valstybinėse sektoriuose, kur yra ekonominių ir politinių sunkumų, nes turi vykti tarpvalstybinis bendradarbiavimas. E, žinome, kad bendras darbas tarp valstybių narių ES yra natūralus, e, bet mūsų koordinatorių darbas yra pirmiausia ir dirbti su tais e, tarpvalstybiniais klausimais ir pasienio teritorijomis. Čia reikia modernizavimo ir sklandumo užtikrinimo. Tarp Prancūzijos ir Ispanijos yra nauja greitoji linija, kuri pradėjo veikti 2013 sausį, bet ji vis dar nepakankamai naudojama, nepakankamai mm, e, ją gaminami, gabenami kroviniai, nes e, krovinių vežėjai pageidauja, renkasi ankstesnės geležinkelio vėžės tarp Italijos ir Prancūzijos yra e, šimtametė. Tiksliau, prieš 150 metų pasakyta geležinkelio linija. Taigi yra tam tikrų techninių kliučių ir e, tie geležinkelių ruožai yra visiškai nekompetentingi. Taigi naujoji Leono Turino geležinkelio jungtis turėtų išspręsti kai kurios svarbius klausimus. Reikia modernizuoti ir kitas geležinkelio linijas, kad jos atitiktų TNT standartus ir mm, siekiant padidinti pajėgumus. Pajėgumų mm, trūkumų yra dabar praktiškai visose regionuose kalbant apie įvairių rušių e, krovinių ir keleivių vežimą. Ir norėčiau atkreipti dėmesį į vieną ruožą tarp Perpignan ir Montpellier. Pajėgumų klausimai šiame ruože bus labai aktualūs, e, kai bus užtikrintos jungtis ta, e, su kada bus pakeista vėžė jungianti šią atkarpą su Ispanijos su uostais ir kitais mazgais. Iki 2030 metų gali gerokai išaukti pajėgumų paklausa. Iki 300 krovininių traukinių gali tekti aptarnauti E, per dieną ir panašiai. Taigi dabartinių pajėgumų tikrai nepakaks. Ir taip pat svarbu gerinti koridoriaus techninę savoką, e, užtikrinant įvairia rūšio transporto naudojimą. Svarbu e, galvoti apie traukinių ilgio signalizavimo sistemų naudojime ir panašiai. Ir tai ypač aktualu rytinėje koridoriaus dalyje. Ispanijoje turi būti pakeistos senosios vėžės, jos turi būti, čia turi būti taikoma europinė vėžė. Norėčiau priminti, kad tik labai nedidelė vežimo dalis tarp visų pervežimų tarp Ispanijos ir Italijos yra geležinkeliais. E, didelė dalis yra e, jūra ir labai nedidelė dalis e, krovinių pervežama keliais. Tai aišku yra ir ekonomiškai nepalanku ir netvaru, galvojant apie ilgalaikę perspektyvą. Naujieji koridoriai e, turi būti pritaikyti daugiarūšiam transportui ir tam reikia užtikrinti tinkamus, e, tinkamas jungtis tarp uostų, transporto mazgų Ir, kaip sakiau, e, čia yra bent 30 svarbių uostų koridorių ir jie visi turi būti tinkamai sujungti. Dabar pirmininkė prioritetai kuriuos aš siūlyčiau šiam koridoriui. Jie yra penki. Pirmiausia, reikia pabaigti trūkstumus ruožus. Liono Turino jungtis yra pagrindinis ruožas, nuo kurio priklausys optimalus koridoriaus funkcionavimas. Be Liono Turino jungties nebus jungties tarp mm, didelių mm, Europos regionų. Antras Montpellier-Perpignan jungtis e, taip pat yra svarbi realizuojant koridoriaus potencialą. E, ir rytinė dalis, e, kalbant apie pasienio regionus, tarp valstybinės reikšmės jungtis turi būti užtikrintos ir aš manau, kad transportas svarbus ir sanglaudos požiūriu. Toliau techninė sąveika yra dar vienas svarbus elementas. Sakiau, kad Ispanijoje yra kitokia vėžė, taip pat reikia e, spręsti traukinių ilgio, ašies apšių apkrovimo ir kitus klausimus. Toliau turi būti užtikrintas jungtis tarp jūros ir vidaus vandenų uostų. Na, Dar minėčiau RTMS sistemos įgyvendinimą ir e, miestų mazgų vystimas e, turi būti skiriamas pakankamas e, dėmesys krovinių aptarnavimui. Miestų mazgai iš tikrųjų nėra pakankamai išvystyti kol kas. Man atrodo, kad apskritai reikia keisti mąstymą Europoje ir atsisakyti nacionalinio mąstymo ir galvoti apie europinę perspektyvą. Ir šiuo požiūriu viduržėmio jūros koridorius yra labai svarbus. Tai, ko gero, yra svarbiausia mintis mano pasisakymė. Ačiū. Dėkoju. Dėkoju už pristatymą. Klausimai. Inisaja Lesender. Pirmoji, prašom. Dėkui, pirmininkė. Dėkoju ponui Brinkhorstui už pristatymą. tai aš tęsiu dabar. Noriu padėkoti jum gerbiamasis ponė Brinkhorstai už pristatymą. Sužinojome, kokia situacija ir kaip reiktų išspręsti tas problemas, kurios kyla, kaip reikia spręsti be kitako ir pralaidumo problemas. Dėkoju Jums už tokį atvirą požiūrį, dėkoju už tai, kad sakote, kad reikia e, laikytis čia siekti europinio, o ne nacionalinio intereso. Valstybės narės linkia laikytis įsitvėrę nacionalinių interesų, o mes, kadangi esame periferijoje, tai mums mm, yra problemų patekti į centrą. Tie žemėlapiai, kuriuos rodote, žmonės dažnai klausia, o kur aš tame žemėlapyje? Ar aš kur nors ten esu atstovaujamas, ar man yra atstovaujama? matome apačioje koridoriaus Algecyrą ir toliau einame į Ispanijos šiaurę, centrą, Seviliją, jūrų uostas, toliau Andalusija, Almarija turėtų būti Kartageną, Mursiją, bet dar čia turėtų būti ir atšaka į Andalūziją. Galbūt žemėlapėje nepakankamai ryškiai tas parodyta, bet Andalūzijos žmonės, kai žiūrės į tą žemėlapį, mm, jiem bus svarbu pamatyti tą šaką į Andalūziją, nes jinai jungia Algeciro uostą su Madrido. Ispanija yra šalis, kuri geležinkelio prasme buvo izoliuota, panašiai kaip Baltijos šalis. Tie geležinkelių tinklai izoliuoti krovinių transportas irgi kelia problemų. Yra tų greitųjų traukinių, bet jie daugiausia, aišku, naudojami keleiviams vežti. O tos istorinės trasos naudojamos kroviniams. Ir aišku, artėjant prie uostų, prie, prie sienos skirtimo punktų, m, mm, turi keisti situaciją Transvesa ir Deutsche Bank buvo atsakingi už tų pasienio kirtimo taškų valdymą ir mes turime užtikrinti, kad tas sienos kirtimas vyktų sklandžiai ir čia turime užtikrinti ryšį tarp tos istorinės linijos e, ir kad jinai atitiktų Europos vėžės standartus. jei pažiūrėsime į Kataloniją ir krypti link Prancūzijos, tai čia reikalingas sprendimas, tegu ir laikinas sprendimas. ir tas tarpusavio saveikumo ir įvairių transporto rūšių panaudojimo, pereimo iš vienos transporto rūšės į kitą klausimas čia iškyla. Tuneliai galbūt galėtų būti vienas iš sprendimų Dėkoju toliau Dominikas Rikė. Dėkui, ponė pirmininkė. Dėkui už pristatymą, gerbiamas Brinkhorstai. Norėčiau paklausti štai ko. Jūs minėjote, kaip svarbu užtikrinti per Pinjano Montpellier ryšį ir sakėte, kad čia yra problemų, bet jei pakrantėje e, tą liniją e, tiesime, tai iškylo aplinkosaugos problemų, o jei per kalnus, tai ta mm, linija kainuotų 20 milijardų eurų. Tas yra labai brangu ir norėjau paklausti, ar e, jau rastas sprendimas, ar problema kol kas nėra išspręsta. Toliau Lijono ir Turino sąsaja. Dažniausiai čia kalbama apie tunelį, bet aš norėčiau ne apie tunelį pakalbėti, o apie tą apvažiavimą į pietvakarius nuo Lijono, kurį patvirtino Prancūzijos vyriausybė ir numatė milijardą šešimtus milijonų o po to tarp Lyono ir tunelio e, negalima kol kas patekti, nes vyksta darbai toje atkarpoje, kuriem irgi reikia 20 milijonų eurų. Ir tie du segmentai, kaip matome, yra labai svarbus, kad būtų užtikrintas ryšys su Ispanija, taip pat su Italija, bei būtų atlaisvinta šiaurės, rytų, šiaurės pietų ašis. Tai kaip šią problemą ketinate spręsti? Dėkui, toliau Maksimiliano Salinį. Dėkui, jūsų pristatymas labai aiškus šio tunelio ekonominė svarba, šio, šio koridoriaus ekonominė svarba yra labai didelė, taip pat ir socialinė svarba yra didelė. Žiūrint į statistinius duomenis, matome, kad viso transporto maždaug 60 procentų tenka keliams, o kas lieka geležinkeliui. Ir matome, kad nėra pakankamai geležinkelio atšakų, e, vedančių į uostus ir oro uostus, tik Lijono mm, atšaka čia yra pakankama. keleivių gabenimas irgi yra problematiška. Bendrai kalbant, matome, kad čia trūksta geležinkelio linijų. Lijono Turino atšaka yra labai svarbi ir galėtų generuoti 60 milijardų eurų pajamas. Taigi, iš tiesų ekonomiškai e, šis koridorius yra labai svarbus. Aš neminėsiu, nekartosiu tų skaičių, jūs pats juos minėjote. Uh, norėčiau keletą dalykų pabrėžti. Pirmiausia, tai šis koridorius ir pono Junkerio investicijų planas. Kalbėjome, kaip svarbu yra investuoti į geležinkelius viduržėmio jūros koridoriui. Tai yra ypatingai svarbu. O kaip tada su Junkerio planu? Kiek ten numatyta investuoti į geležinkelį. Šis aspektas mane neramina. Kitas dalykas, kurį norėčiau pasakyti, galbūt kalbėsiu šiek tiek provokuojamai. Kiek žinome, planuojama dubliuoti Sueco kanalą ir tai gali pažeisti viduržėmio jūros balansą, pusiausvirą. Ką Jūs galvojate šiuo klausimu? Viduržėmio jūra yra ta jūra, per kurią į Europą patenka migrantų srautai. Čia irgi turime numatyti reikalingas investicijas. You, Dėkui, ponė pirmininkė. Matote Europos koridorių žemėlapyje didelę skylę, tai yra vakarų Balkanų teritorija. Ir komisijos vienas iš reikalavimų tom šalim, jei jos nori priartėti prie ES, tai yra junglumas. Komisarai minėjo šešias Balkanų šalis. Ir sakė, kad pagrindinis kelias, kuris jas jungia, bus sujungtas su europiniais tinklais. Bus atliekama TNT programos įgyvendinimo peržiūra. Norėčiau paklausti, ką Jūs galvojate apie Vakarų Balkanų šalių sujungimą su tais koridoriais kurie geografiškai yra Europos Sąjungos teritorijoje. Ir noriu paklausti taip pat, kada bus atlikta pirma ten T tinklo peržiūra. Dėkoju. Dėkui, pirmininkė. Šis koridorius, tai ko gero gražių paplūdimių ir gero oro koridorius. Ką galiu pasakyti apie jį? Europos parlamentas remia įvairių transporto rūšių naudojimą, bet dabar kalbame apie tą komodalumą ir sinchro, sinchroninį modalumą. Ir kai žiūrime į tai, ką jūs pristatėte, vis tiek susidaro įspūdis, kad liekame keliuose, kad didžiausi srautai koncentruojami kelių transportuose. Tunelis tarp Lyono ir Turino yra iš tiesų mega projektas. Kiek jau pasistumėta į priekį, kalbu ne tik apie pinigus, bet apie licenzijas – leidimus ir apie žalą aplinkai, ar visi šie dalykai neatsilieka nuo darbų grafiko ir ar situacija kontroliuojama. O mano antras klausimas yra toks. Ar verta įsileisti Kinijos investicijas? Vieni laiko jas galimybėmis, kiti mato jas kaip grėsmę. Ir dar vieną drąsų klausimą pateiksiu bendradarbiavimas tarp Ispanijos ir Prancūzijos vyriausybių, ar jis negalėtų būti geresnis koridoriuje, už kurį jūs atsakingas. Pirmininkas, drasus klausimas, kuriam reikia ir drasaus atsakymo, bet dabar dar duokime galimybę kitiem kolegom paklausti. Gerbiamas uh, ponė Brinkhorstai, gerbiami kolegos, kai buvo paminėtas Leono Turino tunelis, salėje sėdintys žmonės pradėjo šipšotis. Gerbiamas Brinkhorsai, norėčiau gauti iš jūsų patvirtinimą dėl šio tunelio. Jo ilgis yra 55 km. Ar galite patvirtinti, kad visas projektas kainuos 26 milijardus eurų? Jūs galbūt man sakysite, kad mes neprašome, kad Europa visą projektą finansuotų, tik jo dalį, bet kai aš žiūriu į e, teisės aktus, tai matau, kad ES gali prisidėti tik 40 procentų, taigi lieka, taigi gali maždaug 12 milijardų prisidėti, tai noriu paklausti, ar galit numatyti kokias galimybės, kad atpigintumėt tą tarpusavio jungčių pastatymą. Italija ir Prancūzija šiandien yra sunkioje ekonominėje padėtyje ir ar Prancūzija ir Italija gali užtikrinti tą 60 procentų likusią finansavimo šiam projektui dalį. Visi kalbame apie, tarp, apie įvairių transporto rūšių naudojimą, visi pasisako už tai, kad e, sunkvežimiai būtų gabenami geležinkeliais bet norėčiau paklausti, koks darbo grafikas, kada šis projektas bus užbaigtas 2030-aisiais ir ar mes lauksime, kol taršos problemos bus išspręstos iki 30-ųjų metų. Ir ar nėra kitų alternatyvų, ponė Brinkhorstai? Galbūt yra kitos alternatyvos nei tas Leono Tiurino tunelis. Ir dar norėčiau paklausti, ar Italija ir Prancūzija galvoja pasinaudoti pono Junkerio investicijų planų šiam projektui finansuoti, ar galėtumėt konkrečiai atsakyti. Ir kitas dalykas, apie kokį koridorių bekalbėtume, čia yra pagrindinė visiems koridoriam galiojanti taisyklė piliečių įtraukimas į e, jūsų atliekamą darbą. Dėkui pirmininkai. Na kągi, dėkuoju. Aš taip pat dabar norėčiau pakalbėti apie šį projektą. Kalbame apie didžiulės investicijas. Ir jūs minėjote, kad labai svarbus yra prioritetiniai projektai. Ir mes ką tik išgirdome, kad Prancūzija ketina pristabdyti projektą, kuris gyvena šalia uh, uh, sienos su uh, Ispanija prie Bilbao. Ir Ir jau kalbėta buvo apie, uh, apie Liono ir Turino tunelį. Ir kad tenai Europa galės skirti tik tai 12 milijardų. Juk tai nėra vienintelis toks projektas. Pavyzdžiui, projektas e, prie Bilbao taip pat yra nepaprastai svarbus. Jis turėtų padėti sujungti e, Ispaniją su Europa. Mes lankėmės Bilbao ir Mums buvo pasakota tenai apie greitąjį e, traukinį, apie Atlanto vandenino regioną ir apie tai, kad bus nutiestas geležinkelis, kuris turėtų Ispaniją sujungti su kitomis Europos šalimis. Ir tai būtų vienintelė tokio pobūdžio jungtis į pietus nuo Alpių. Lionas ir Turinas jau turi geležinkelį, kuris juos jungia. Kai kalbame apie e, šį tunelį, kalbame apie jau egzistuojančio kelio atnaujinimą ir e, tam projektui reikėjo 40 milijardų eurų ir aš manau, kad gal reikėtų atlikti naują e, tyrimą. Jei dabar pradėsime tiesti, tą, kur, statyti tą tunelį, tą, jam pabaigti reikės 30 metų, netgi galima būtų kelti klausimą, ar mes sulauksime kada nors to tunelio. Kogi mes dar neturime Europoje. Tai pavyzdžiui, koridorius tarp Hamburgo, Berlyno, Katovicų ir Krokuvos. Tai yra puikus koridorius. Mums reikėtų šimto milijonų. milijonų tam, kad galima būtų patobulinti tą jungtį. Ir galiu Jums pateikti kitą pavyzdį iš Vokietijos patirties. Pavyzdžiui, šalia Štutgarto buvo išleisti 10 milijardų eurų jungčiai, kuri turėjo sutrumpinti kelią 30 minučių. Taigi reikia viską gerai pasverti. Ir man būtų įdomu sužinoti, ar buvo atliktas tyrimas po to, kai Prancūzijos auditorumai pasakė, kad e, to tunelio statybos kainuos ne 12, bet 26 milijardus. Man būtų įdomu sužinoti, ar buvo e, ištirnėti kiti, e, kiti variantai. Na, Europos parlamente visuomet yra nepaprastai smagu lankytis. Aš esu buvęs Europos parlamento narys ir su pasididžiavimu vis dar nešiojasi su savim leidimą į, į pastatą, kuris galiojo nuo 94 iki 99 metų. Bet čia šiandien aš esu kaip Europos koordinatorius. Ir aš galiu pasakyti, kad gal jūs galėtumėte parlamente taip pat palengvinti piliečių gyvenimą. Man, pažiūrėjau, prireikė 25 minučių tam, kad aš praeičiau visus patikrinimus. O man net baisu pagalvoti, kiek užtruktų tokį pat e, kelią nueiti paprastam piliečiui. O juk jūs labai daug kalbate apie skaidrumą ir apie tai, kad turėtumėte būti atviresni. Na kągi, ponė pirmininkė, pasistengsiu sakyti į pateiktus klausimus. Į kai kuriuos klausimus turėsiu atsakyti raštu, nes jums pateiktas žemėlapis yra nepaprastai bendras. Jei pamatytumėt darbo planą, pastebėtumėt, kad jame yra labai daug detalių. E, čia yra, pažiūrėjau, paminėta Andaluz, Andaluzija ir čia šiame žemėlapyje jūs nematote, bet e, ta, rei, Andaluzija yra nepaprastai svarbus regionas ir jį reikia sujungti su kitais regionais. Aš esu atsakingas už viduržmio jūrą ir e, tą puikiai suprantu. nes ta jungtis yra strateginės reikšmės. Jeigu man pasirodys, kad, jei jums pasirodys, kad jūs turite kažkokių abejonių dėl darbo plano, prašau raštu man pranešti apie tai ir aš pabandysiu sureaguoti. Toliau, vežė. Tai nepaprastai svarbus klausimas. Ispanija daugiau nei kitos vakarų Europos šalės e, stengiasi pastaruoju metu uh, atnaujinti savo geležinkelį iki Pirienų kalnų. Ir labai dažnai aš esu linkęs pritarti Ispanijos vyriausybės nuostatai, kad kai kurios valstybės labai norėtų, kad Ispanija liktų tenai, kažkur už Pirienų. Ne, tai yra visiškai neteisingas požiūris. Ne. Čia reikia jungties ir ta jungtis bus nepaprastai svarbi ar galima būtų sumažinti tunelio aukštį. Aš nesu uh, inžinierius, gal neišmanau visų techninių detalių, bet galvoju, kad gal galima būtų surasti techninį sprendimą. Mes žinome, kad e, pirmininko klausimai visuomet būna labai protingi. Aš noriu Jums pasakyti, kad tarp, kad tarp Nicos ir, ir uh, Genujos yra 200 tunelių. Ir tai, kad daugybė tų tunelių negali, yra per žemi tam, kad galima būtų vežti šilaikinius konteinerius, tai yra visiškai nepriimtina. Aš išnagrinėsiu situaciją su tuneliais Ispanijoje ir atsakysiu jūsų klausimą. Aš manau, kad mums reikia tiesioginio dialogo. Jei negalėsime su jumis pasikalbėti, tuomet aš atsakysiu jūsų klausimą raštu. Pone Pikė, Aš norėčiau atsakyti jūsų klausimą prancūziškai, bet patai pagalvoju, kad taip aš diskriminuočiau kitus parlamento narius. Jūs galite pasirinkti, kurią kalbą kalbėti. Taip, aš žinau, bet. Bet aš turiu skaudžios patirties, kai dirbau kažtam ministrų taryboje ir bandžiau kalbėti visomis kalbomis, kurias moku, man buvo pasakyta, kad da, aš turėčiau kalbėti gimtają olandų kalbą. Taigi da, aš nuo to laiko laikausi da, mažesnio kalbų režimo. Na kągi. Mes turime darbo, darbų planą, kurį patvirtino visos valstybės narės, nevyriausybinės organizacijos ir kitos regiono suinteresuotos šalis. Taigi dabar negalėčiau uh, komentuoti, ar galima būtų surasti kažkokiu alternatyvių variantų, jungiant Perpignan ir uh, Montpellier. Aš galiu tik tai jūs patikinti, kad mes darysime viską, kad e, jungtis per Pinja Montpellier atitiktų visus mūsų standartus. Tai yra nepaprastai strategiškai svarbi jungtis, nes jį e, padidins Ispanijos e, prieigą prie Europos. Ir reikia suprasti, kad visas viduržymio jūros koridorius jungiasi su septyniais ar net aštuoniais kitais koridoriais ir todėl jis yra strateginės svarbos ir jeigu jame kokia nors jungtis, kokia nors atkarpa neveiks tinkamai, tai trukdys visam tinklui. Kreipkitės į Prancūzijos vyriausybę ir prašykite jos dirbti greičiau, sparčiau. Netrukus vyks Ispanijos ir Prancūzijos dialogas panašus į tą, kuris buvo plėtojamas 8 metus tarp Prancūzijos ir Italijos. Na, dabar turėsiu labai greitai atsakinėti tokius klausimus, nes aš pusę valandos atsakinėjau į jūsų patytus klausimus. Net visą pusvalandį tyriausi pirmininkas, taip, bet juk tos klausimas pateikė pirmininkas. Toliau. Lijona, Lijono ir Turino tunelis. Pone Rikė, jūs visiškai teisingai pasakėte, tai yra labai svarbus iššūkis. Ir kai tas e, tunelis bus baigtas, ir žinome, kad dabar statyboms prieks ne 12 metų, o 30. Ir ponė Dali dar bus e, visai e, padaraus amžiaus, kai tai įvyks. Bet e, rimtai dabar mes turime darbų planą ir čia nieko daugiau negaliu komentuoti. Pana Salinė kalbėjo apie apie šio projekto svarbą. Penkios vyriausybės, nepaisant opozicijos, nepriklausomai nuo jų politinės uh, E, orientacijos patvirtino tą, pritarė tam projektui. Jūs pirmininkai minėjote ir Junkerio planą. Čia nėra ypatingo ryšio. Junkerio planui finansuoti bus paimtos kai kurios lėšos iš transporto biudžeto. Bet akivaizdu, kad jei mes turėsime veikiantį koridorių, tai bus naudinga ir jung, gyvendinant Junkerio planą nes logistika, kaip žinia, visuomet paskatina ekonominį augimą. Sueso kanalas. Jūs ir ponas Vandenkamp klausėte apie tą kanalą. Viduržymio jūros regione šis kanalas gali būti naudingas keliais aspektais. Ir aš Nenoriu dabar pristatyti komisijos pozicijos, nes ataskaitoje nekalbame apie kinų investicijas į Sueco kanalą. Bet e, kai e, prekės keliauja iš e, kin, Kinijos į Europą ir jūs norite patekti Mhm. Į Viduržymę jūrą jums reikia aple, padaryti didžiulį lanką ir plaukti per um, Ispaniją. Mes norėtume uh, surenkti susitikimą, kuriame dalyvautų Veron, Ravenos, Venecijos, Turino, Rijekos ir Kopero uostų atstovai. Tai yra penki e, viduržymio jūros šiaurinėje dalyje, dalyje veikiantis uostai. Ir jei mums pavyktų su jais sustarti, tai būtų labai svarbu. svarbu. Šiaurės e, e, šiaurinėje Adrijos jūros dalyje dar nemažai ką reikia padaryti. Ir čia aš žvelgiu kolegą iš Kroatijos. Šis parlamentas, jūsų parlamentas pirmiausia, turėtų strateginių požiūrių įvertinti e, galimas kinų investicijas ir kinų e, krovinių srautus. Nes e, čia reikėtų gerai, reikėtų nepamiršti apie tą su Kinėje susijusią perspektyvą. Karamandali. Kar, kar, Pone Rados, taip, jūs e, neseniai prisijungėte prie ES ir Kroatija įeina į man patikėtą koridorių ir aš tikiuosi, kad jūs e, greitai e, darysite pažangą. Aš norėčiau, kad reika būtų plėtojama ir aš labai norėčiau, kad aš kaip koordinatorius galiu pasakyti, kad mūsų bendradarbiavimas su Vengrijos, Slovenijos ir Kroatijos šalimis buvo labai sėkmingas, tai yra sanglaudos šalis. Galim būtų kalbėti ir apie Serbiją ir Jotkalnyje, ir jos galėtų prisijungti prie šio dialogo. Aš atsimenu, kad pagrindinis Habsburgų imperijos e, uostas buvo Reika. Ir aš tikiuosi, kad jūs to taip pat nepamiršite. Dabar norėčiau atsiprašyti pono Vandenkamp, nes e, Nelabai ką galiu pasakyti, sakydamas jų klausimą. Mes, e, ko gero, sutarėme dėl e, įvairių rūšių transporto. Aš čia galėčiau gal kalbėti, bet e, pirmingas man neleis. Ir dabar galiu pakomentuoti LTF klausimas. Tiesą sakant, nelabai suprantu. Kodėl jų, kodėl jūs nekalbėjote, da, da, neskirite daugiau dėmesio Liono ir Turino, turi, da, Turino jungčiai. Liono ir Turino geležinkelis yra strategiškai labai svarbus. Jūs to neminėjote. Tai yra labai svarbu, bet jūs to kažkodėl to nesakėt. Taip yra finansiniai klausimai, yra e, ekonominiai, ekologiniai dalykai susijęs su šiuo klausimu. Aš dirbu jau 8 metus ir viską tai puikiai žinau. Bet reikėtų įvertinti šį projektą iš, europinė, iš Europos perspektyvos. Jūs, ponia, dirbate Europos parlamente ir todėl reikia paklausti jūsų, ar jums nerūpėtų jūsų kolegų. Uh, iš Italijos, Ispanijos e, prioritetai? Ar jūs nenorėtumėt rūpintis ir tų šalių piliečiais? Jums dabar galiu pasakyti štai, kad birželio penktą dieną dvi šalis pateikė e, ataskaitą dėl E, sąnaudų ir tenai yra nurodyta, kad iš esmės yra patvirtintos galutinio projekto sąnaudų samatos. ES finansuos, kaip jau pasakyta, 40 procentų visų darbų ir uh, Italijos ir Prancūzijos vyriausybė turėtų pat, e, patvirtinti galutinai e, samatas ir jūsų paminėti 26 milijardai yra paimti iš oro. Be to galima planuoti kad e, darbai prasidės 2017 m. Liepos 1 dieną ir bus baigti maždaug 2028-2029 metais, taigi ne po 30 metų. Nereikėtų e, lyginti e, Bordo-Bilbao jungties su visų viduržėme jūros koridoriumi, kurio bendras ilgis yra 3000 km. Prieš 150 prieš 150 metų buvo nutiesta istorinė geležinkelio linija ir ji yra pastatyta labai specifinėme geografinėme regione ir ten reikia, kiekvieną traukinį turi traukti du lokomotyvai. Pone, reikėtų kukliau elgtis jūs e, ir negalite tikėtis, kad e, tas geležinkelis, kuris buvo pasatytas 1870 metais, atitiks šiandienos standartus. Dvi vyriausybės, e, Šamberi ir Turinė, įsteigė savo biurus. Šamberi, pavyzdžiui, dirba 150 darbuotojų ir, man atrodo, 50 žmonių dirba Turinė. Dvi vyriausybės susitarė dėl šio projekto, nepaisant to, kad e, jie susidu, jos susiduria su didelė opozicija. Ir leiskite šioms vyriausybėms vykdyti savo planus. Dėkoju Jums už Jūsų pristatymą, už labai įdomi, įdomias pastabas. Kalbų naudojimas e, Europos parlamente. Jūs e, esat buvęs Europos parlamento narys ir jūs puikiai žinote, kad kiekvienas turi teisę kalbėti savo gimtają kalbą. Ir jei jūs norėjote atsakyti kieno nors klausimą e, to nario gimtają kalbą, galėjote tą padaryti. Galėjote apskritai kalbėti visomis kalbomis, kokiamis tik tai norėtumėt kalbėti. Matote, kiek vertėjų čia turime. Tikrai, kitą kartą tuomet taip ir padarysiu. Antras dalykas, sako pirmininkas. Mes jau kalbėjome apie finansus, bet man būtų įdomu sužinoti, ar Prancūzijos ir Italijos vyriausybės yra numačiusios lėšų biudžeto, savo biudžetuose šiam projektui gyvendinti. Ir šiaip man buvo dar įdomu sužinoti, ar nebuvo išnagrinėtos kitos e, galimos jungtis, kurios galėtų sujungti tuos miestus. Dar kartą Jums dėkoju ir viso ko geriausio Jums. Je viens chez vous, je viens chez vous. Je parle en français. Also, meine Damen und Herren, jetzt geht es noch weiter zu unserem letzten Punkt. Kągi, gerbimieji, judėkime toliau ir pereikime prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra auditorumo specialiosios ataskaitos pristatymas. Ataskaita dėl ES finansuojamų regioninių oro uostų. Norėčiau pristatyti pono Pafa iš auditorumo. Jis atvyko kartu su Liuktyžo skiriaus vadovai ir jums 15 minučių pristatyti savo ataskaitą. Labą dieną, gerbėmiai transporto komiteto nariai. Aš norėčiau padėkoti pona Maiklą Kramerį, komiteto pirmininką, už tai, kad 2015 m. sausio mėnesį jūs um, atsiuntėte mums kvietimą atvykti į jūsų transporto ir turizmo komiteto posėdį, kad pristatytume savo ataskaitą. Ši ataskaita buvo paskelbta audito rūmų ata, tinklalapyje 2014 m. gruodžio mėnesį. Šį specialiojo ataskaitą numeris 21 brūksnis 2014 yra skirta Europos finansuojamiems regioniniams oro uostams. Ir ten kalbame apie tai ir investicijos e, pasiteisina. Kiekvieną dieną maždaug 3 e, milijonai žmonių naudojasi 500 oro uostų. Ir Stambiesiams rovosiams tenka maždaug 80 procentų visų keleivių srautų, o regioninių rovostų apkrovimas yra kur kas mažesnis. Šis sektorius tiesiog ir netiesiogiai aptarnauja maždaug 10 milijonų žmonių per metus. Ir tie oro uostai da, uh, sukuria maždaug 140 e, milijonų, 540 e, milijonų e, pajamų. Mes atlikome tyrimą ir bandėme įsigilinti, ar atlikti statybų darbai buvo atlikti laiku ir ar laikant, buvo laikomasi pirminių samatų ir ar viskas buvo padaryta tvarkingai ir ar dėl tų investicijų padidėjo keliaivių srautai ar teikiamų paslaugų kokybė. Pagrindinis klausimas, kurį turėjome atsakyti, buvo toks. Norėjome sužinoti, ar oro uostai, kuriuos finansuoja Europos Sąjunga, yra finansinė prasme gyvybingi ir ar jie padeda kurti papildomų darbo vietų. Tam, kad galėtume surasti atsakymą šios klausimus, mes patikriname 20 oro uostų penkiose valstybėse narėse - Ispanijoje, Italijoje, Graikijoje, Estijoje ir Lenkijoje. Šie oro uostai gavo iš Europos Sąjungos 660 e, e, e, milijonų E, eurų ir mes patikrinome 460 milijonų. Padarytos užduoti klausimai, ar buvo tie projektai reikalingi. E, mes išsiaiškiname, kad 10 iš 14 oro uostų projek, e, buvo gerinama infrastruktūra tam, kad tam, kad galima būtų patinti keliaivių uh, srautus. Dviejose oro uostuose, kurie gavo, maždaug, kurie gavo maždaug 11 milijonų eurų, tie darbai nebuvo reikalingi. Buvo pailgintas takas keliuose oro uostuose ir trijose oro uostuose tai nebuvo reikalinga. Deviniuose iš dvidešimties oro uostų įvykdyti projekt, gyventi projektai nebuvo naudingi. Taigi 28 procentai e, iš 129 e, milijonų 28 e, procentai viso skirto finansavimo 129 milijonai eurų kur e, auditorumai taip pat e, nustatė, kad projektai buvo baigti, bet dažnai buvo vėluojama. Vidutiniškai buvo vėluojama 23 mėnesiais, bet to buvo viršėjamos taip pat ir samatos devyniuose oro uostuose. Ir dėl to uh, Dėl to reikėjo skirti papildomai 25,5 e, milijonų eurų. Dešimtyje terminalų mes nustatėme, kad, e, kad tenai e, vidutinis keliaivių tankis yra maždaug 4-5 vienam kvadratiniam metrui. Kitose, kitose oro uostuose iš 14 įvykdyti darbai nebuvo reikalingi arba buvo pateiktos pernelik optimistiškos prognozijos apie tai, kokius rautų galima bus tikėtis ateityje. Be to mes nustatėme, kad tik keturi projektai susiję su pakilimo nusileidimo takais buvo reikalingi. Daugiau nei pusę Europos Sąjungos lėšų patikrintų, tai yra 55 procentai ir 255 milijonai eurų, nebuvo tinkamai naudojami. Mes taip pat konstatavome, kad dauguma panaudoto, sukurtos infrastruktūros yra naudojama, tačiau ne visuomet naudojame visų pajėgumų. Toliau mes taip pat išsiaiškinome, mes taip pat manome, kad e, geros investicijos turėtų e, užtikrinti tinkamą kokybės ir sąnaudų santyki. Ir dešimt iš dvidešimties oro uostų papildomi kaštai vienam keleiviui atitiko prognozes. Keliuose kitose durų uostuose ten, e, tiesa, e, trijose sąnaudos buvo didesnis, o septyniuose oro uostuose uh, Du kartus net tos sąnaudos vienam keleiviui viršijo prognozes. Ar tie oro uostai dabar yra gyvybingi? Mes išnagrinėjome jų būklę ir išsiaiškinome, kad tik tai keturi iš dvidešimties oro uostų yra rentabilus. Galbūt uh, kiti oro uostai galėtų veikti geriau ateityje, bet laikotarp nuo 2006 iki 2012 metų septyni oro uostai nebuvo ekonominė prasme gyvybingi. Dažnai mažesni oro uost, mažesniems oro uostams yra sunku vykdyti savo veiklą be subsidijų. Toliau kokie buvo, kokios buvo mūsų bendros išvados. Nuo 2007 iki 2013 metų dešimtėje oro uostų iš 20 buvo sukurtos naujos darbo vietos Ir todėl galima sakyti, kad investicijos pasiteisino, nors realiai mes nevertiname socialinių investicijų pasiekmių. Papildomai sukurtos darbo vietos, galima teikti, buvo sukurtos ES investicijų dėka. Bet ne visuomet yra įmanoma tiesiogiai susijęti ES finansavimą E, ir naujas darbo vietas. Tik keturiose euro uostose galėjome tą padaryti. Ataskaitoje yra e, išsamei paaiškinta, kodėl e, situacija yra tokia, kokia aš jums, jums nupasakojau. Bet galiu daž, trumpai jums pristatyti tas išvadas. Tai ir kad per nelik optimistiškos prognozijos dėl didėjančių keleivių srautų, tie regioninių oro uostai dažnai yra šalia vienas kito. Trečia priežastis - nepakankamas valstybių narių veiksmų koordinavimas. Tuomet, kai buvo priimami sprendimai dėl finansavimo, tik penkios valstybės narės turėjo aišku supratimą apie tolesnę aviacijos ateitį e, Europoje. Kita priežastis tai yra tai, kad mes e, nepakankamai gerai žinome, kaip veikia maži regioniniai oro uostai. ir todėl komisija negalėjo tinkamai įvertinti bendros situacijos regioniniuose euro uostuose ir įvertinti, kiek investicijų reikės. Ir todėl komisija negalėjo tinkamai stebėti, kaip buvo naudojamos investicijos. Kokios yra mūsų rekomendacijos? Mes patikėme dvi rekomendacijas. Pirmiausia, mes e, siūlome sumažinti ES finansavimą ateityje ir tai, kad komisija turėtų stebėti per visą programavimo laikotarpį, tai yra nuo 2014-2020 metų, kad valstybės narės naudotų e, investicijas tik tai tiems oro uostams finansuoti, kurie yra ekonominė prasme gyvybingi ir tą reikia įrodyti. Reikia labai aiškiai išdėstyti tai taisyklėse. Ir baigdamas noriu pasakyti, kad reikėtų taip pat vengti perteklinių pajėgumų sukūrimo ir Todėl na, valstybės narės turėtų renkti nuseklius regioninių, nacionalinių ir tarpvalstybinių oro uostų plėtros planus. Ir baigdamas norėčiau padėkoti Jums už galimybę pristatyti šią ataskaitą ir uh, Jums leidus norėčiau suteikti žodį e, Liugų Detonui, kuris pakomentuos atliktą auditą. Ačiū, e, laba diena, esu Liutiu šio audito vadovas. Aš norėčiau labai trumpai parodyti keletą skaidrių, kad neliktų kažkokių nesusipratimų. Mes, mums šiek tiek susidarė įspūdis, kad biudžeto kontrolės komitete buvo tam tikrų nesupratimų. Pirmiausia, audito apimtis. Aš pristatysiu bendro pobūdžio klausimus. Jeigu turėtumėte klausimų apie konkrečius orostus, tai mielai atsakysime rytai. Taigi, pirmiausia, Biudžeto apreptis penkios valstybės narės, 20 procentų paskirtų lėšų, 20 oro uostų ir mm, mes mm, kalbam apie aštuonis e, oro uostus e, Ispanijoje, mm, Estijoje, e, Lenkijoje ir taip toliau pagal savo pasirinktą imti. Mes tengiamės tą imti apriboti, kad viskas būtų geriau valdoma. Taigi metodas kaip buvo vykdytas auditas, taikėme specifinę metodiką e, auditorumų. Keturi pagrindiniai lygiai, visi projektai ir sanglaudos projektų fondai e, turi būti įtraukiami į auditą, mes norime vertinti, vertinti komisijos valdymą. Mes e, matėme, kad ne visada mm, jis yra veiksmingas. Toliau mes e, norėjome įtraukti pagrindinius rizikos veiksnius, e, kai kurie jų atsitiktinai pasirinkti. Ir štai kokios e, buvo išvados. Mes nagrinėjome sanglaudos projektus, turėjome konkrečius kriterijus, mm, galiu išvartinti viską oro uostais. Audito klausimai buvo trys. Pirmiausia, ar reikėjo investicijų ir jos buvo tinkamai suplanuotas. Antra, ar jos buvo tinkamai valdomos. Ir trečia, ar jos atsipirko, ar mm, davė laukiamų rezultatų įgyventinti pokyčiai. Trumpai apie krizę. Praeitą kartą mums teikiant savo pareiškimą buvo pasakyta, kad krizė turėjo riboto poveikį. Aš norėjau parodyti porą skaičių, skaidrių, kurios parodys tikrąją padėtį. Aišku, čia nėra galbūt tobulai viskas pavaizduota, nes nesimato visos skaidrės, nesimato visų reikšmių, bet juoda linija, kuri nelabai gerai matosi, yra tie oro uostai penkiose valstybėse narėse audituotose, violetinė linija yra Lenkijos oro uostai, matote, kad tai yra aukščiausia kreivė, Estijos oro uostai oranžiniai, 2009-aisiais čia buvo nuosmukis dėl Air Estonia problemų. Ir pagrindinė išvada ta, kad 2008 ar 2009 metų Nebuvo jokių krizės poveikio ženklų, e, išskyrus 2011 e, metų bankų krizę Ispanijoje. Kita skaidrė. infrastruktūros ir informacinių technologijų veiksmingumas. Nerandu skaidrių dabar. Taigi, antra skaidrė Keleivių srautai audituotose oro uostuose trys e, e, linijos. Juoda e, kreivė 27 valstybėse narėse padidėjo 6 procentais, palyginus su 7-13 metų laikotarpiu, toliau pen, žalia linija 5 audituotų valstybių narių keleiviai ir paskutinė žemiausia linija E, rodo, kiek finansavimo skirta blogiausiai pasirodžiusiems oro uostams. Tai e, toks atsakymas į pirmą klausimą. 13 iš 18 e, oro uostų yra rimtų trūkumų. Kalbame apie 18 oro uostų, nes mes neįtraukėme čia oro uostų salose. Mes vadovavomės Eurostato duomenimis, mes paprašėme naujausių statistinių duomenų ir sudarėme tokį atstumų žemėlapį. Kalbant apie lėšų valdymą, svarbiausia, ko gero, tai, kad buvo skirtos lėšos, kurios turėjo būti panaudotos. Bent dviejose valstybėse narėse svarbiau buvo išleisti, panaudoti lėšas, negu pasiekti rezultatų. Na ir trečias klausimas. Buvo tam tikrų atvejų, kur buvo vėluojama, buvo viršytos e, gautas lėšos e, ir nebuvo pakankamai reikšmingi padaryti infrastruktūros pokyčiai. Aš parodysiu dabar, kaip mes vertinome poreikius prieš nuspręsdami um, keisti infrastruktūrą, pavyzdžiui, terminaluose, mes um, nustatėme 104 um, keleivių kvadratiniam metrui lyginamai standartą, kurį paėmėme iš IATA. Ir daugelis oro uostų tikrai turi investicijų poreikį. Katanija pavyzdys, pavyzdžiui, keleiviai turėjo laukti eilėse uh, už terminalo ribų. Bet Alhero matome, kad nebuvo tokio poreikio ir kai kuriuose kitose rostose nebuvo tokio poreikio. Bet matome, kad tai, kas buvo pastatyta, buvo tokio dydžio e, viršinčių proporcijų, kad net 50 procentų vidutinio lyginamo standarto nesiekiama. Taigi matom, kad kartais yra persistengta. Uh, Taigi yra riboti kiekybiniai mm, pasiekimai ir ne visada pasiekti rezultatai tokie, kokiu būtų reikėję tikėtis. Pagrindinės išvados. Patikėme dvi rekomendacijas kurias ponas Pufan jau pristatė, bet yra dar keletas išvadų, kurias norėtume pristatyti. Taigi, pirmoji. Šio audito išvados galėtų būti padarytas, galėtų tikti bet kuriai kitai valstybei narėje. Sutikras pirmininkė, E, jūsų šalyje tikrai e, galėtų būti tas pats konstatuota ir savo tyrime mes e, pamatėme, kad yra dubliavimo lėšų ar kainos padidėjimas ir panašiai. Tai būdinga visoms valstybėms narėms. Ir dar svarbu ne vien finansiniai rodikliai, bet svarbios socioekonominės priežastys, socioekonominiai ekon elementai. Mes savo studijoje stengiame neįtraukti salų, nes su salomis galima ryšį palaikyti ir vandens keliais. Tai kai įmanoma, mes neįtraukėme salų orostų. Fortaventūra ir Lepalma buvo du orostai, kuriuos mes turėjome įtraukti, nes tai buvo labai dideli projektai. Taigi, Mm, pasiekiamumas, socioekonominiai aspektai svarbus ir galiausiai ilgas sąrašas, reikėt, ką reikėtų padaryti, kad lėšos būtų tinkamai panaudotos. Tai yra e, geras išinkstinis planavimas, prioritetų nustatymas, teisingas kainos įvertinimas, mm, nes matome, kad ne visada tinkamai apskaičiuojamas sąnaudos. Taip pat e, turime įvertinti pokyčius konkuruojančiose transporto rušyse, būtent su greituoju geležinkeliais, greitais geležinkeliais. Taigi tikriname visus šios elementus ir tik tada turi būti apsisprendžiama dėl investicijų. Mes e, esam pasirengę atsakyti į klausimus. Ačiū pirmininkė. Ačiū abiems kalbėtojams. Iš tikrųjų labai svarbu įsigilinti į šias išvadas ir pasimokyti iš savo klaidų. O dabar žodis parlamento nariams. Ačiū pirmininkė, ačiū abiems svečiams už pristatymą. Kaip sakėte, pirmininkė tikrai verta pasimokyti iš klaidų. Įdomu buvo susipažinti su jūsų metodologija ir kaip buvo pasirinkti oro uostai. Mes iš pradžių mes žiūrėjome Pirmiausia, jūsų ataskaita dėl 28 e, valstybių narių, bet jūs pasirinkote penkias valstybės narės, kuriams skirta labai didelė dalis ES finansavimo. Aišku, įdomu, kaip lėšos buvo panaudotos, ar nebuvo mm, dėlsiama, ar viskas buvo tinkamai panaudota ir taip toliau. Tai tikrai yra į ką įsigilinti, bet taip pat svarbu kelti klausimus, ar mums reikalingi tie oro uostai. Ir, pavyzdžiui, turime galvoti, ar yra sukūriamas um, naujos darbo vietos, jų nėra sukurta dažnai. Ir čia turiu uh, skaičius, kiek yra sukūriama tiesioginių, netiesioginių darbo vietų už tam tikrą sumą dotacijų. Turime statistinius duomenis iš įvairių šaltinių, koks yra indėlis į BVP, darbo vietų kūrimą Tai ta informacija tikrai yra vertinga ir svarbu regionams užtikrinti pasiekiamumą ir jungtis. Taigi oro uostai iš tikrųjų svarbus ir turizmui, ir užimtumui. Ir iš tikrųjų sunku prognozuoti būsimus keliaivių srautus, bet e, faktas, kad jeigu rosto nėra, tai nebus ir jokių investicijų ir turizmo ir, ir regiono pasiekimumo. Tai mes turime įtraukti ir socialinius, ir ekonominius elementus, nes priešingai iš tikrųjų bus tie darbai ir investicijos beprasmiai. Iš savo patirties galiu pasakyti per 14-20 metų laikotarpį komisija iš tikrųjų teiks informaciją apie tai, kiek lėšų skirta, kam skirta, ar tos lėšos e, naudojamos tinkamai, ar kūrimas naujos darbo vietos. Žinau, kad yra gairės ir principai nustatyti finansavimo panaudojimo. Ir e, oro transportui taikomi kiti e, kriterijai nei kelių ar geležinkelių transportui. Forte Ventura ir Palma Minėjote du salų oro uostus, jeigu oro uostų ten nebus, tai nebus e, apskritai ten jokios, e, jokio veiksmo. Aš manau, kad e, jūsų ataskaita yra labai svarbi, iš jos galime pasimokyti, bet svarbu, kad yra priežiūra apskritai, kad galima būtų įsitikinti, kad skirtas lėšas panaudojamos tinkamai ir kad jų neskiriama daugiau nei reikia. O faktas, kad orostai yra svarbus e, salų e, bendruomenėms, e, aš ir pati iš salos, iš Airijos ir be oro uostų mes visiškai neturėtume ryšio su pasauliu. Taigi tai yra labai svarbus mums infrastruktūros objektai. Ačiū. Danke sehr. Jetzt Ines Ayala Sender. Pane Ayala Sender. Ačiū pirmininkė. auditorumai pristatė bendrą padėtį, pristatė auditą, kurio metu buvo nustatyta visa eilė trūkumų. Galbūt auditas galėjo būti atliktas kitaip. Galbūt reikėjo pasirinkti platesnį imti. Kodėl reikėjo e, susitelkti tik į sanglaudos e, fondo lėšas gaunančias valstybės narės? Galbūt e, kai kurie oro uostai Na, ponas Kalmės labai sąžiningai iš tikrųjų sako, kad jeigu yra problemų Europoje, tai yra problemų ir Berlyne jo valstybės narės sostinėje. Tai iš tikrųjų galbūt būtų gerai, jeigu audito rūmai būtų pasirinkę didesnį valstybių narių skaičių. Tai tokia viena pastaba audito rūmų atžvilgių. Na ir dar svarbus valstybės pagalbos klausimas yra Lepalme, Ponteventura, oro uostai, tai yra e, regionai e, sulaukiantis daug e, turistų. Auditorumai rodė krizės poveikį ir E, matėme skaičius iš 2007-ųjų. Septintieji buvo metai prieš e, patį krizės įkarštį. Ir žinome, kad tada kaip tik prasidėjo arabų pavasaris sudėtingos e, situacijos pradėklostytis kitose valstybėse ir mūsų regionas dėl to pradėjo taip pat patirti ekonominių nuostolių. Bet e, kaipgi mums sužinoti, kiek nuostolių patyrė Ispanijos oruostai nuo 2007 mm, ir per pačią krizę, nes iš tikrųjų mes patyrėme didžiulį smūgį, kalbant ir apie užimtumą, ir apie turizmą, ir statybų sektorių, kitus sektorius. Krizė mus tikrai stipriai paveikė ir oficiali statistika tikrai parodė labai, parodė milžiniškus skaičius, kiek Ispanija visko prarado. Vien e, pažiūrėjus į Madridą nuo 2007-ųjų 11 milijonų sumažėjo turistų srautas. E, tai į tai reikėtų atsižvelgti, kalbant apie orostų finansavimą. 2012-aisiais panas Bradburn rengė rezoliuciją dėl regioninių oro uostų. Mes turime atsižvelgti ir tai, kas ten parašyta. Svarbu ne vien kalbėti apie geografiją, Bet Bradburn nuomonėje apskritai kalbama apie e, regioninių orostų padėtį. Kai kurie e, tų orostų yra vieninteliai konkrečiame regione, tai jeigu yra regioninis orostas, tai bent jau yra kažkokios vilties ateičiai. Ir negalime sakyti, kad e, nereikia investicijų kažkokiam oro uostui. E, visi oro uostai reikalingi, jie yra svarbus e, konkretiems regionams. Ačiū. Jens. Iš tikrųjų, aš norėčiau pasakyti, kad e, neverta galbūt visą laiką visko kritikuoti. Įdomu būtų sužinoti, kokia bus komisijos nuomonė. Faktas, kad mes turime galvoti apie ateitį. Regioniniai oro uostai yra įtin e, reikšmingi ir aš visada pasisakau už juos. Regių komitete mes aptarėme šį klausimą, aš dalyvavau tose diskusijose ir manau, kad tai yra aiškiausias pavyzdys, kaip įgyvendinama sanglaudos politika. Ji įgyvendinama regioninių lygmenių. Svarbiausia ne Europa 2020 strategija, o svarbiausia tai, kad regionai būtų dėmesio centre ir kad jiems būtų skiriamos strateginės investicijos, kurios padėtų skatinti augimą. Galbūt ir nedaug žmonių gyvena kai kuriuose regionuose ir jie patys e, neįstengia finansuoti oro uostų, nes e, netiek ir turizmo srautų, keliaivių srautų turi. Ir jiems turėtų būti teikiama pagalba iš ES lėšų. Tai Svarbu suprasti, kad regioninėms oruostams tenka labai svarbus vaidmuo, bet man įdomu būtų išgirsti komisijos nuomonę. Mes jau kalbėjome apie valstybės pagalbą anksčiau. Valstybės pagalba buvo sumažinta. Žinome, kad kai kurie oruostai pripažinti netinkamais finansuoti, bet Pagrindinė mano mintis - regioniniai orostai reikalingi. Dėkui. Norėčiau padėkoti Jums už ataskaitą. Turime iš klaidų mokytis. Ir negalime viską suversti tik tai kriziai. Oro uostai, pavyzdžiui, Tėgelio oro uostas Berlyne buvo pastatytas 10 milijonų keleivių, dabar jis aptarnauja 17 milijonų. Taip svarbu, kad nutolę regionai ar salos turėtų ryšį su pasauliu, bet aišku, kad buvo ir nereikalingų investicijų, perteklinių investicijų, kurios galbūt buvo padarytos dėl to, kad žmonės svajojo. Europos oro vežėjai gauna 30 milijardų eurų dotacijas, nes nemoka kai kurių mokesčių. Ir turint galvoje tokias dotacijas, net vis tiek oro vežėjai dirba nuostolingi. Frankfurto tarptautinis oro uostas, kuris priima skrydžius iš viso pasaulio, mm, bet šalia jo yra nedidelis, yra pastatytas 30 km atstumo oro uostas, kuris kaip ir nereikalingas, gaunasi kaip taksi stotelė Frankfurto oro uostui. Mm, ir kam buvo reikalinga mm, per 30 km turėti du oro uostus? Dėl to, kad regionai, kiekvienas iš, iš regionų žemių norėjo turėti savo prestižą e, pabrėžiantį oro uostą, bet tai visiškai nenaudinga. Ką aš galėčiau pasakyti? Kai kalbame apie didelius transporto projektus, tai dažniausia pats transportas čia nevaidina uh, pagrindinio vaidmens, nes arba statybininkai, statybininkų lobizmas arba bankų lobizmas būtent verčia tokius, pavyzdžiui, oro uostus statyti. Arba, pavyzdžiui, mm, tiesiama, tiesiamas kelias, periferinis kelias prie kurio nėra privažiavimo, į kurį nėra išvažiavimo. Jei, pažiūrėjau, šiandien būtų pasiūlytas projektas sugriauti Europos parlamentą ir jį iš naujo atstatyti, tai tikrai atsirastų ekspertai, kurie sakytų, kad toks projektas yra naudingas ir kad jis sukurtų darbo vietų bet tikrai yra galimybių lėšas geriau naudoti ir geriau investuoti. Taip, aš mm, remiu e, valstybės pagalbos teikimą salų nutolusioms mm, vietovėms, bet pavyzdžiui turime geležinkelio atšakas, kurios yra uždarytos, nes jos nebedotuojamos lygiai taip pat nereikia investuoti lėšų į nereikalingus oro uostus. Šiandien tik keturi iš dvidešimties oro uostų ekonomiškai apsimoka. Vokietijoje kokia situacija? Yra 23 tarptautiniai oro uostai Vokietijoje, 17 iš jų dirba į nuostolį, o 6 turi pelną arba bent jau nepraranda pinigų ir negalime atvirom mm, kišeniam finansuoti visus tuos oro uostus, o Ispanijoje ar Švedijoje kiek geležinkelių yra nebenaudojami. Ir aš čia nenoriu kritikuoti tik pietų Europos oro uostus. Tokių nereikalingų oro uostų yra ir kitur. Taigi, turime stengtis, kad Europos mokesčių mokėtojų lėšos būtų naudojamos protingai, realistiškai, o ne neiškiom svajonėm įgyvendinti. Taigi, kyla klausimas, kaip toliau turėtume elgtis. Nebejoju, kad daugelis e, vyriausybių bandys naudotis europinėmis lėšomis, kad, pavyzdžiui, paremtų savo statybų sektorių. Paimkime Štutgarto pavyzdį. kur statybos kurios buvo planuojama, kad visiškai atsipirks, kainavo 10 milijardų europinių lėšų. Komisija tokiu atveju turėtų galėti pareikalauti tų lėšų atgal. Ir turime siekti, kad tokie katastrofiniai e, scenarijai nepasikartotų. Turime 12 minučių, dabar galite atsakyti į klausimus. Dėkui, ponė pirmininkė. Pirmiausia, atsakysiu ponios Klun, į, pon, į ponios Klun pateiktus klausimus. Buvo vėlavimų septyniolikoje iš dvidešimties oro uostų infrastruktūrai įsisavinti. Ir keturi oro uostai vėlavo netgi metus arba net ilgiau. Aš sutinku, pirmininkė, su jūsų ir ponios Klun pasakymais, kad taip kūriamos darbo vietos, taip tos darbo vietos sukūriamos, bet kaip mes jas išlaikome, ar jas galime išlaikyti dėl to, kad oro uostai dirba pelningai. Tokia situacija būtų ideali, bet tik per pelną turėtume išlaikyti darbo vietas. Aš kaip keleivis tikrai suprantu, ką reiškia regioninis oro uostas. Aš naudojusi Šalerua oro uostų, skraidau Rainerų ir esu patenkintas tomis paslaugomis, Pone Ajalai Sender, galiu atsakyti, imdami tą mėginį, pasirinkom šešis oro uostus, nes jie gavo daugiausia finansavimo iš sanglaudos fondų. Penki oro uostai buvo parinkti atsitiktinai, penki buvo parinkti remiantis rizikos analizę, o keturi oro uostai buvo tie, kurie išleido daugiausia lėšų be tų lėšų, kurias gavo iš ES. Aišku, į salą nenuskrisi, jeigu ten nėra oro uosto. Biudžeto kontrolės komitete vyko diskusijos, žinome, Mursijos oro uoste, kokia yra situacija kai sergantis e, keleiviai turi keliauti per tą oro uostą, keleiviai, e, kurie skrenda, kad jiem būtų atlikta širdies persodinimo operacija. Septintais metais buvau Madride. Ir mes kalbėjom su Madrido administracijos atstovais, kurie e, džiaugiasi, kad statybininkai iš Rumunijos prisidėjo prie Ispanijos BVP augimo. Labai trumpai. Be abejo, naujos darbo vietos yra svarbios, bet atlikdami auditą mes pastebėjome, kad dažnai tos, tie, kas gavo pinigus, tikrai neįsirūpino ir negalvojo apie tai, kad e, sukurs papildomą naujo vietų. Tai, kad reikėjo e, įtraukti, praplėsti, taip, tą e, reikėtų gal ir padaryti, būtų gal ir įdomu, bet iš esmės tai nepakeistų mūsų tyrimo rezultatų. Lepaimos ir Forteventūros tai yra tikrai turistų lankomos vietos. Mes nesakome, kad e, tų investicijų nereikėjo. Problema yra ta, kad buvo investuota per daug, buvo tikrai pateiktos nerealistiškos prognozės. Ir, ir dabar išlaikyti da, da, tūrų uostų sąnaudas e, tokiame lygiai, kuris būtų primtinas mokesčių mokėtojams, taip pat nebus labai lengva. Septyniuose oro uostuose niekuomet nepasiteisins e, padarytos investicijos. Taigi, jei mūsų visuomenė neprieštarauja tokioms išlaidoms, tai gerai, bet tai yra politinis sprendimas. Ir mes tą matėme visur. Luksemburgė Mes bendravome su Luxemburgo atstovais, su Frankfurto oro uostu, Liežo, Šarlerua. Pigtburg, Lechtijas. Gyvenam Luxemburgė, mums yra puikiai žinoma apie mažų oro uostų problemas. Ir mes tiesiog norėjome pasakyti, kad gal reikėtų protingiau investuoti. Ir taip pat norėjome atkreipti jūsų dėmesį tai, kad kai kurios valstybės narės neturi ilgalaikės regioninių oro uostų ir apskritai savo oro uostų plėtros strategijos, kurios labai reikėtų. Ir jei komisija galėtų atsižvelgti į šias išvadas ir jei jie galėtų atitinkamai pakoreguoti e, finansav, finansavimui gauti reikalingas sąlygas laikotarpį nuo 2014 iki 2020 metų būtų labai gerai. Komisijos atstovas Alison e, Brain, aš transporto judumo generalinio direktorato e, atstovas atsakingas už aviaciją. Labai trumpai aš norėčiau sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta. Prie ataskaitos yra pridėtas ir e, komisijos e, dok, parinktas dokumentas reaguojant į šią ataskaitą. Iš tikrųjų, e, ne visuomet padarytos investicijos buvo veiksmingai padarytos Ir šiandien mes gyvename jau kitame finansinėme laikotarpyje. Ir dabar galvome daugiau apie saugą, apie saugę infrastruktūrą, apie ekologinius dalykus. Ir mes taip pat e, galvotame dabar apie oro uostus, taip pat visi išmėgime tai, kokį vaidmenį jie vadina TNT tinkle. Be abejo, teikiant finansavimą reikėtų patobulinti eksantį vertinimo sąlygas. Taip pat reikėtų išplėtoti kokybės vertinimo procedūras. Štai kaip mes ketiname sureaguoti per kitą finansinį laikotarpį į auditorumų išvadas. Labai trumpai aš norėčiau pakomentuoti dar du klausimus. Kai kas jau apie tai kalbėjo, tai yra. Da, e, pelningumas, oro uostų pelningumas. 44 procentai visų Europos oro uostų yra nepelningi, 75 procentai, 50 e, e, procentus visų keleivių tarnaujantis oro uostai yra nepelningi. Taigi akivaizdu, kad reikia finansuoti iš valstybių biudžetų tuos e, oro uostus. Jums žinoma komisijos pozicija dėl valstybės pagalbos ir tokių projektų kaip Cezar. Ir kai kurie mūsų projektai yra skirti tam, kad galime būtų finansiškai paremti regioninius oro uostus. Ponės Ariela Sender jau minėjau, kad ir parlamentas savo pranešime dėl regioninių oro uostų kalbėjo apie visų šių priemonių svarbą. Ir paskutinis dalykas Šios investicijos yra pagal savo prigimtį ilgalaikės investicijos. Aš manau, kad reikėtų stebėti, kaip keisės keliaivių srautai ateityje per ilgą e, laiką, nes e, gali būti, kad e, tie oro uostai, kurie šiandien dirba ne visų pajėgumų, ateityje bus pilnai išnaudojami. Dėkoju. Dėkoju Jums už Jūsų pasisakymą, dėkoju ir svečiams už labai įdomias prezentacijas, labai įdomią informaciją. Nebijoju, kad mes ir toliau skirsime nemažai dėmesio šiam klausimui. Visiems dėkoju, o dabar galime baigti posėdį, nes reikia ruoštis rytojaus trišalėms dėryboms.